Welcome. Labadiena, ponios ir ponai, sveiki susirinkę į papietinį posėdį. Liebe Kolleginnen, Kollegen. Taigi, brangus kolegos, dar kartą sveiki ir labai atsiprašau, kad vėluoju. Man nedažnai taip atsitinka ir jūs visi tai žinote. merų ir burmistrų konferencijai aš pažadėjau pasisakyti. Bet prieš mane buvo labai daug pasisakiusių, tiesiog upė pasisakiusių ištvino priešais mane ir turėjau užsilaikyti ir pavėlavau. Tikėkime, kad dabar niekas mums nesukliudys balsuoti, balsuosime elektroniniu būdu, Kažkas kortelės neturi, atrodo, sako pirmininkas. Later. Okay, wir machen es elektronisch. Na, aš priskaičiuosiu jūsų balsą. Balsuojame elektroniniu būdu. Dėl vedimo tvarkos pasisako ponas Turmes. Mes turime balsuoti už rezoliuciją, kiek aš suprantu, ar ne? Taip. Relativ einfach. Wer für die Resolution ist, muss mit Ja stimmen. Nieko čia sudėtingo, jeigu jūs už tą rezoliuciją balsuojate teigiamai, jeigu prieš balsuojate neigiamai, manau, kad tai yra savaime suprantama. <laughs> Tikrai neturėtų būti per daug sudėtinga. E, balsavimas pradedamas, na, o jeigu kortelės neturite, tuomet jūsų balsus suskaičiuosiu po balsavimo. Pradedamas balsavimas, balsavimas baigiamas. Niederlande sind noch nicht dabei? Nein? Oh, we must cancel it and do it once again. I don't know why, but we must. Ne. Dar kartą reikėtų balsuoti, sako pirmininkas. Balsavimas pradedamas. One EPP too much. It's iš EPP pusės buvo vienas, vienu balsu per daug. Kaip visada. Balsavimas baigiamas. O dabar turiu suskaičiuoti balsus tų kolegų, kurie neturėjo kortelių. 22 už. Pone Madurelį. 20 už, 23 prieš, rezoliucija yra atmesta. Labai ačiū. Periname prie kito darbo tvarkės klausimo. Man labai malonu pasveikinti energetikos, už energetiką atsakingą e, komisarą Po to, kai komisarai buvo paskirti, mes jau turėjome progos su juo susitikti, pakalbėti apie darbo programą. Norėčiau nedelsdamas suteikti žodį komisarui. Labai prašau, ponios ir ponai, laikytis tylos. O dabar žodis suteikiamas komisarui. Ponas pirmininkė, ponios ir ponai parlamentarai, labai ačiū už suteiktą progą pasisakyti parlamente, šiame komitete. Pirmą kartą galiu pasisakyti po klausimų komitete. Praeitą savaitę susitikau dvišalių pagrindų su kai kuriais šios komiteto nariais, taip pat susitikau su e, kai kuriomis politinėmis frakcijomis, e, gavau iš jūsų labai įdomios medžiagos, labai peno apmąstymui ir norėčiau e, E, paraginti tuos parlamentarus, kurie dar nesusisiekė su manimi ir norėtų tą padaryti, taip ir pasielgti. E, galėsime ne tik tais akis į akį susitikti, bet ir kalbėti komitete, galėsime derinti įvairius projektus, o taip pat labai svarbu numatyti ir neformalius pokalbius. Taip kad visiems labai ačiū už viską, už visą jūsų indėlį būdamas atsakingas už energetiką, e, suvokiu, kad iš tiesų labai, labai vienas tai yra iš didžiausių politik, e, politikos prioritetų e, strategijoje 2020. tenka kalbėti ir komisijoje, ir įvairiose vyriausybėse. Praeitą savaitę buvau Pekine. Savaime suprantama, mūsų pašnekovai iš Kinijos norėtų vystyti su mumis partnerystę. Komisija taip pat domisi labai skubiais kai kuriais klausimais, tokiais kaip Nabuko dujotiekis. Buvo taip pat e, nemažai išnekama apie elektrinės transporto priemonės, taip pat apie ekonomikos atgaivinimo planus ekonomikoje, daromos įvairios investicijos į šią sritį, būtent energetik, energetikoje ir buvo nustatyti nauji terminai. Buvo nustatyti vidutinio laiko tarpio terminai ir terminai iki metų pabaigos, o taip pat ilgai, ilgesni terminai iki 2020 metų. Buvo numatytas energetikos planas ir taip pat buvo numatytos gairės, kaip elgtis turėtumėm iki 2050 metų. E, taip kad labai prašau su mumis susisiekti, reguliariai bendrauti, aktyviai prisidėti prie šio proceso, dalyvauti apie apsirūpinimo procese e, kiekvienas iš mūsų turėtų čia pasakyti savo žodį, savo nuomonę išreikšti. Taip pat mes e, kuriame infrastruktūras, čia yra labai plati dirba veiklai, taip pat e, ketiname pereiti prie tokio gamybos būdo, kuris būtų, nenaudotų daug CO2, kurti geresnės infrastruktūras, kad Europa būtų mažiau priklausoma nuo kai kurių energetikos rūšių, energijos rūšių. Mes visi kartu bus, susidursime su įvairiomis užduotimis. Visų pirma, reikės e, pritaikyti įstatymus vidaus rinkai, jūs žinote, kad imamasi naujų įstatyminių iniciatyvų, o taip pat reikia kai kuriuos teisės aktus šiandieną taikomus perkelti į nacionalinę teisę. Manau, kad elektra ir dujos visai neblogai, šitie sektoriai neblogai pasistumėjo, yra dar ir tokie sektoriai, kur mm, prekių sektorius, pavyzdžiui, šios, šiose, šioje, šiame sektoriu yra vėluojama, kol kas nesukurta tikra vidaus rinka ir dar uh, dėl finansavimo, dėl naujų e, tinklų infrastruktūrų fi, finansavimo. Jūs žinote, kad dujų infrastruktūra reikalauja labai didelio solidarumo. E, jo reikia, nes mes turime išsikovoti kuo didesnę nepriklausomybę nuo tam tikrų regionų. E, reikėtų. E, padaryti šią sritį vienu iš didžiausių mūsų darbo prioritetų. Mes kartu priimsime sprendimus po išskirtinių programų, kurias kūrėme kriziai, ekonomikos kriziai įveikti ir taip pat priimame sprendimus, kad mūsų infrastruktūra, mūsų tinklai būtų kaip galima sėkmingiau ir efektyviau kūriami. Šis klausimas vienas iš svarbiausių, būtent solidarumo klausimas tarp valstybių narių. Mes taip pat e, keliame klausimą dėl atsinaujinančių energijos rūšių, ir dėl e, transporto infrastruktūros atvedimo prie vartojimo vietų. Taip pat kalbame apie e, vėjo jėgainių parko sukūrimą. Europoje e, reikalingi tinklai E, nes e, neįsivaizduojama, kad tokios problemos būtų sprendžiamos nekuriant tinklų. Reikia, kad e, energetikos įmonės kurtų, burtųsi į grupės, reikia kai ką atskirti, reikia sukurti naują tam tikrą instituciją pradės veikti, e, buvo paskirtas generalinis direktorius, bus paskirtas generalinis direktorius, nes ši agentūra, e, jis labai svarbu vaidmenį atliks, nes pati agentūra be galo svarbi. O metų pabaigoje pakalb... E, turėsime pakalbėti apie tai, kokios kompetencijos konkrečiai turi būti priskiriamo šiai agentūrai. Dabar yra atliekamas darbas dėl bendros oro erdvės ir čia gali būti viena iš mūsų veiklos gairių. Taip pat grįšime prie tokių temų kaip papildomas finansavimas. Šiandieną įgyvendinant Europos politiką reikia tam tikrų dalykų. Mes esame įsitikinę, kad kai kurios programos bus tęsiamos per kitą finansavimo laikotarpį, per kitą ateinantį dešimtmetį. Čia vėlgi norėčiau kreiptis į Europos parlamentarus ir paprašyti, kad kaip galima iš arčiau sektumėte priimamus sprendimus. Dar yra strategija dėl e, klimato kaitos numatyta iki 2020 metų ir taip pat strategija susijusi su atsinaujančiomis energijos rūšimis. Europa čia turėtų padaryti, įdėti labai didelių pastangų, kad būtų padidintas energetinis efektyvumas, taip pat bus įvestos tiesiog drakoniškos, e, drakoniški standartai apsirūpinimo srityje energetikos ištekliais E, reikės pagalvoti, kaip elgtis su e, radioaktyviais šalt, energijos šaltiniais. Rudenį, man atrodo, čia labai užvirs tiesiog aktyvus darbas. Taip pat reikėtų vystyti partnerystę su energiją gaminančiomis šalimis. Mes e, stengsimės gilinti šią sritį, kad būtų kaip galima, užtikrintas kaip galima saugesnis uh, ir tvaresnis apsirūpinimas energijos ištekliais. Mes e, bendrausime su tiesiogiai su tuo susijusių šalių parlamentarais. Dialogą vystysime labai aktyviai. Čia kreipiuosi į, visus, į visas valstybės narės ir visus parlamentarus, kad dar šiais metais įgyvendintumėm Nabuko projektą, nes e, kiekvienas Mūsų susitikimas, kiekvienas mūsų žingsnis artina mus prie Nabuko sukūrimo, mūsų e, bus mes per nabuką gausime naujų apsirūpinimo šalt, energijos šaltinių ir tai, tai, tai sustiprins mūsų nepriklausomybę nuo e, kitų šalių energetikos. Ir į šitą darbą turi labai aktyviai įsijungti nacionaliniai parlamentai. E, Jeigu kiekvienas žvelgs toliau savo nosies, toliau savo asmeninių interesų, tai sprendimas dar bus priimtas šiais metais. Ir dar e, e, ekonomikai bei vartotojui Europoje šiandieną mes turime užtikrinti patikimą apsirūpinimą energiją už gerą kainą, už prieinamą kainą. Mes turime visokiojopai to siekti, mums reikalinga efektyvi energetikos politika, kuri būtų pagrįsta naujų veiksmų planu. Naujas veiksmų planas energetikos rytyje įsirašo į 2050 metų gairias, mes norime gaminti daugiau CO2, būtent į tai bus orientuoti mūsų kitų metų darbai. Mes norėtumėm, kad nebūtų painiojami tokie dalykai kaip skubėjimas, skuba ir e, skubiai atliekamas darbas. Mes turime bet kokiu atveju pasirinkti tinkamus sprendimus ir čia tikimės iš jūsų atitinkamo aktyvaus indėlio. mes turime siekti tikslų, kurie nustatyti iki 2020 metų, kad e, veiksmų planas būtų įgyvendintas mažiausiais, mažiau, mažiausia kaina ir didžiausia, su didžiausia nauda ekonomik, ekonomikoms Europoje. Nacionalinėme ir vietinėme lygmenyje reikia daug dirbti, didinti e, konkurencingumą, e, apsirūpinimo saugumą ir rinkų saugumą visu, visoje Europoje. Merai ir Burmistrai šiuo klausimu labai susidomėjo, šiandieną tai parodė, kitą savaitę taip pat apie tai kalbėsime su savivaldybėmis ir aš manau, kad visa tai rodo, jog Europa ketina ir toliau gilintis į klimato kaitos problemą bei spręsti ją įjungia, įtraukiant į šį darbą įvairius veikėjus. Buvo pasiūlytas dokumentas aptarimui vis, tai bus parengiamasis dokumentas, kuriame bus išdėstyti klausimai atsižvelgiant į veiksmų planą. Rytoj jūsų pirmininkui tas dokumentas bus perduotas ir turėsime progos tą dokumentą aptarti gegužės mėnesio ministrų taryboje. Šis dokumentas, kurį pateiksime pirmininkui rytoj, leis kritiškai pažvelgti į tai, kaip mes įgyvendinome pirmąją energetikos planą. E, reikės, parodysime, kas konkrečiai išlubavo, kur buvo spragos. E, kalbėsime nemažai apie krizę, kalbėsime apie e, energetikos išteklius ir pasižiūrėsime, kur ką reikia konkrečiai nuveikti. Visą tai leis nustatyti prioritetus ir e, sėkmingai siekti užsibrieštų tikslų. Man, mes taip pat kalbėsime šiame dokumente apie e, teisinį pagrindą, kuris, dar kartą kartoju, turi būti pilnai gyvendintas. Dar norėčiau pakartoti, kad mums labai svarbu nusis, e, sėkmingai siekti nusistatytų 2020 metų tikslų būsimai ekonomikos E, energetikos politikai labai svarbu finansavimas. Finansavimas turi būti e, labai didelis, turi būti tinkamas finansavimas energetikai ir turi būti labai nemažai investuojama į infrastruktūras. Neslėpsiu, kad iš tiesų bus diskutuojama iš esmės e, dėl to ateinančio finansavimo laikotarpio energetika E, iš tiesų labai svarbi sritis ir čia labai laukčiau jūsų minčių. Šis dokumentas, kurį pateiksiu rytoj, leis labai e, sėkmingai konsultuotis dėl būsimųjų veiksmų energetikos rytyje. Ir mums labai e, savai mes suprantame, kad jūs būsite mūsų pagrindiniai pašnekovai, sprendžiant įvairius klausimus susijusiu energetika. Dokumentas turi būti patvirtintas vėliausiai sausi, taigi mes turime šešis mėnesius konsultacijoms. Bus imtasi naujų priemonių pagal veiksmų planą ir šalia to veiksmų plano mes dar pasiūlysime tam tikras gairias kurios leis numatyti scenarijų iki 2050 metų, išmetant į atmosferą kaip galima mažiau CO2 ir didinant energetinį efektyvumą. Mums taip pat reikėtų nusistatyti ilgalaikius tikslus klimato kaitos rytyje ir reikia, kad tie tikslai būtų kaip galima labiau subalansuoti. Mes čia susidurėme su tokiais tikslais, kaip mūsų priklausomybės mažinimas nuo iškastinės energijos e, išteklių iškastinių energijos išteklių. Reikalingas kuo didesnis e, tvarumas, reikia, kad e, e, pasirūpintumėm atsinaujinančiom energijos atsinaujinančiais energijos šaltiniais ir kad spręstumėm uh, CO2 surinkimo ir saugojimo klausimą. Taip pat reikės spręsti branduolinės energetikos klausimus, kadangi šiandieną e, branduolinė energetika sudaro maždaug du trečdalius e, gaminamo elektros kiekio, kuris nenaudoja CO2, kuris neišmeta CO2. Energetikos e, infrastruktūros kai kurios trukdo sėkmingai vystyti energetiką, todėl čia reikalingas naujas energetinis paketas. Reikėtų pasiremti šioje srityje mūsų jau sukauptą patirtimi ir numatyti ateinančiam dešimtmečiu infrastruktūrinius planus bei investicijas. Taigi išvardijome prioritetus kitam dešimtmečiui, taip pat bus numatytos tam tikros iniciatyvos ir finansavimo struktūros. Tai numatome daryti 28 gegužės e, konferenciją Madride e, su pirmininkaujančia Ispanija mes esame numatę renkti, e, parlamentas į ten yra kviečiamas, ten kaip tik aptarinėsime šį naują paketą, kuris netrukus bus priimtas. Patirtis, kuri buvo sukaupta dėka energetikos programų ir dėka ekonomikos atgaivinimo e, planų yra iš tiesų labai naudinga, labai teigiama. Ta patirtis buvo sukaupta mažiau negu per metus. E, finansų, finansų iš tiesų galima skirti kai kuriems dideliems paketams, e, projektams, o mūsų paketo dėka sukursime infrastruktūrų bendro finansavimo struktūras. Kitą savaitę bus pristatytos naujos iniciatyvos. kurios mums leis E, panaudoti tuos pinigus, kurie dar nebuvo panaudoti. Bet buvo, kaž, buvo paskirti. Laukiame ir tikimės jūsų paramos, tikimės, kad dokumentas bus priimtas kaip galima greičiau ir kad viską pabaigsime labai sėkmingai iki metų pabaigos. Aišku, reikia pasistengti neprarasti kai kurių finansavimo šaltinių. Aš pasisakau už tai, kad fondai taip pat būtų e, panaudojami ir savivaldybių lygmenyje, nes tai duos tikrai realią, tikrą pridedamąją vertę. E, šalia to didėja energetinis efektyvumas ir ši tema tampa vis svarbesnė. Mes e, šį sektorių laikome pačiu svarbiausiu ir reikia, kad naujoje Europos politikoje jis užimt, užimtų, šis rytis užimtų deramą vietą. Energetikos efektyvumas turi būti viena iš svarbiausių ES politikos ryčių. Tai turi būti europinio masto politika Ši strategija bus įgyvendinama iki 2020 metų, iki lapkričio tikime strategiją patvirtinti kartu su papildomais dokumentais, kuriame, kuriuose bus ta strategija išdėstyta detaliau. ši strategija bus susijęta su 2020 metų tikslais ir priemonėmis, kurios padėtų tą strategiją įgyvendinti. Prie to, ką jau sakiau, norėčiau pridurti, jog teiksime teisėjų kūros siūlymus dėl radioaktyvių atliekų tvarkymo bei siūlymų susijusių su atliekų deginimu. Direktyva dėl brandolinio saugumo gerokai pasistumėjo pirmin, ją jau priėmė Europos parlamentas. Visą tai numato tam tikrą bendrą struktūrą šiam sektoriui. Siūlymai dėl e, medicinos sektoriaus atliekų tvarkymo ir kai kurių kitų sektorių atlikų tvarkymo taip pat bus apimti tų pasiūlymų, kuriuos aš jau minėjau. Manau, kad diskusijos dėl brandolinio sektoriaus turi vykti pirmiausia nacionaliniu lygiu. Būtent nacionalinės vyriausybės ir parlamentai turimtis tų diskusijų, o Europos parlamento lygiu mes turime kalbėti apie saugą, apie saugos klausimus. Manau, jog yra labai svarbu, kad ES prisimtų jai tenkančią atsakomybę. Tai reiškia, kad ES net, neturi eksportuoti to, su kuo nenori tvarkytis pati. Nevalia pasiduoti būtent šiai pagundai. Kai dėl apsirūpinimo dujomis ir šios apsirūpinimo saugumo ir e, dujomis ir elektra, turėčiau pasakyti, kad mūsų politika, energetikos politika pasistumės gerokai pirmin artimiausių metų. Norėčiau, kad su jumis įvyktų artimiausių metų diskusijos. Turėtume nepainioti greito darbo su skubos darbų. Turėtume dirbti greitai, diskutuoti sparčiai, tačiau pernelyg neskubėti, kad nuo to nenukentėtų kokybė. Tai štai toks būtų europinis požiūris į šiuo metu vykdomą energetikos politiką. Dėkuoju. Pirmininkas, ačiū, ponė komisarė Otinger. Dėkui už šį detalų įvadą. E, jūs mums pristatėte artimiausių mėnesių darbus, o dabar pasinaudosime progą ir užduosime jums keletą klausimų susijusių su šiuo sektoriumi. Na, į gilius apmastymus nesileisime, tiesiog norėčiau pasakyti, gerbiami kolegos, kad 18 kolegų jau užsirašė norintys klausti, tai reiškia, kad jeigu norime pasirodyti teisingi visų atžvilgių, tai tuomet galime tik minutę suteikti kiekvienam klausėjui, nes priešingų atveju negalės visi norintys paklausti. Na, o jeigu išgirsime bent jau 18 klausimų, tai bent tiek pat reikėtų bent jau po minutę kiekvienam klausimui atsakyti, tad laikas spaudžia. Tadgi, man, man, manyčiau, kad reikėtų palikti nuo šaly visas mandagumo frazes, visas uh, pagražinimus, tiesiog susikoncentruokim iš karto ties klausimais ir atsakymais. Gerbiami kolegos. Pone Foklauska, kur jūs kolegė? Prašom, jūs turit galimybę klausti. Skipping... Dėkoju. Aš irgi praleisiu visas mandagybės ir klausiu iš karto tiesiai. Kai vyko jūsų klausimai, jūs atsakėte į vieną iš mano klausimų dėl Nord Stream projektų. Sakėt, kad trūksta europinio solidarumo. Jūs sakėte, kad jūs dieksite europinį solidarumą, e, įgyvendinant e, Lisabono sutarties atitinkamą straipsnį. Taip pat sakėme, kad mums reikia atsitraukti nuo dvišalių projektų ir perėti prie europinių. O šį mėnesį žinome, kad įvyko svarbių dalykų susijusių Nord Stream projektu. Turiu klausimą, ar jūs remtumėte, kad būtų pasirašytas europinis tarp vyriausybinis susitarimas šalia prekybinio susitarimo dėl Nord Stream projektų, nes toks egzistuoja Nabuko projektų atveju. Ar pridursite tai ar prie artimiausių metų savo darbų programos, nes toks viešas, aiškus, skaidrus susitarimas turėtų uh, apimti, sakyčiau, visus vamzdynus. Ir tai nėra susijęs su eksporto nuostatomis kokiomis, bet galbūt jas reikėtų, tas, kurios jau yra nabuko, įtraukti į sustarimą dėl Nord Stream. Komisar, Pone komisarė, aš irgi mandagybių atsisakysiu, klausiu iš karto. Praėjusią savaitę jūs regis pareiškite, jog nemanote, kad būtų įmanoma Europoje atsisakyti CO2 iš metalų. Jūs regis, na, regis paaiškėjo, kad tokiems įrenginiams išmetėms daug CO2 komisija dalyja milijardus. Tad jūsų pareiškimas pas kolegų kelia tam tikrų problemų. Aš norėčiau paklausti, kokia yra jūsų pozicija Ypač jeigu pranešime yra aiškiai pasakyta, kad be tos technologijos yra neįmanoma pasiekti 2020 metų tikslų. Kolega Klaud Turmes turi galimybę klausti. Prašau. Prašau, gerbimas kolega. Jūs regis nustebote, ar ne? Taip, norėjau pasveikinti komisarą už, už tuos 115 milijonų skirtų miestų centrams E, jis aktyviai dirbo prie šio klausimų. Tad turiu klausimą. Susijusi štai su kuo. Jeigu pasirodytų, kad kitas atsiranda centras kažkoks viduržėmio jūroje su įvairiais įrenginiais ir jeigu pasirodytų, kad elektra būtų tiekiama į ES, ar manote, kad ES tai būtų prioritetinis projektas ar ne? Ir antra, gairės 2020 metų. Girdėjau, kad energetikos generalinis direktoratas, kitaip tariant, jūsų vadovaujamas direktoratas masto apie štai tokį scenarijų. Iki 2050 metų 75 procentai sumažinti CO2 išmetalus. Tačiau dabar jau direktorate kalbama apie 80-85 procentus, jeigu norima, kad klimatas nešiltų daugiau negu dviem laipsniais. Ką Jūs manote apie tas gairias? Mes girdėjome, kad yra remiamasi profesoriaus Kapros teikiamais modeliais. Šis profesorius be kita ko yra parengęs labai e, kontroversiškų scenarijų susijusių su elektros sektoriumi, kur skaičiai e, irgi kelia tam tikrų abejonių. Prancūzijos parlamentas šiandien priims svarbų sprendimą, regis. Jeigu atsirastų vėjo jėgainių Prancūzijoje, reikėtų teikti banko garantijas, kad būtų galima norint jų atsikratyti. Ar taip neatsitiks su brandolinėm jėgainėm Prancūzijoje? Kolegė Tykau. Ačiū, ponė pirmininkė. Štai aš čia, ponė komisarė. Dėkojame jūs, jums už jūsų pristatymą. Aš taip pat noriu pabrėžti Nabuko projekto svarbą. Manau, kad tai yra strateginis projektas Europos Sąjungai. Europos Sąjunga turi šį projektą investuoti, abejoti čia netenka. Tačiau mano klausimas būtų susijęs su tuo, ką jūs teikėte savo pristatymę. Jūs minėjote, kad bus numatyti, kad bus tam tikrų lėšų skirtų ekonomikos restruktūravimui, kur jų, kurie bus nepanaudoti. O jūs manote, kaip tuos lėšas būtų galima panaudoti vis tik tai kitur? Mes žinome, kad šio fondo reglamente yra pareikšta iniciatyva vadinama Smart Cities. Manau, kad tarp jūsų interesų sričių jūs atsižvelgsite tas investicijas, kurios būtų padarytos tam, kad būtų galima gerinti pastatų energetinį efektyvumą. Manau, kad ekonomikos gaivinimo kvotas ekonomikos e, energetikos efektyvumui gerinti tuo būdu bus visiškai patenkintos. Dėkui. Ačiū, kolega Henčių. Ačiū, ponė pirmininkė. Negaliu susilaikyti nepasveikinęs pono komisaro už visus atliktus darbus nuo pat paskirimo jo pareigas pradžios. Kolegos iš pradžių abejojo jo kompetenciją paskirimo metu, bet dabar matome, kad tų abejonių nebėra. Žinome, kad ne vienodą energetikos potencialą turi visos valstybės, tiekiant atsinaujinančios energijos šaltinius, pavyzdžiui, vėjo jėgainės ar saulės e, baterijas akivaizdu, kad valstybės narės turi apsirūpinti energetikos resursais. Tada klausimas būtų toks. Ar Europos komisija šiam kontekstui esant yra numačiusi įgyventinti paramos planą valstybėms narėms, kad būtų galima statyti ir atnaujinti kai kuriuose šalise esančius hidroenergetikos, hidroenergijos gamybos įrenginius. Tuo būdu būtų galima atsisakyti e, šiluminių elektrinių. Dėkoju. Pone Kavalio. President Commissioner. Um... Pirmininkė, e, komisarė, nepaisant to fakto, e, kad energetika yra politinis prioritetas, technologijos plėtra turi vykti dirbti pagal septintąją pagrindų programą. Dabar pradedame diskusijas rengdamiesi e, aštuntajai pagrindų programai, mokslinių tyrimų programai. Ir aš norėčiau paklausti komisaro, ar galėtumėte papasakoti, kokie yra jūsų planai energetikos e, srityje, mokslinių tyrimų planai ar yra kokie nors prioritetai numatyti, ar tai yra technologijų pagrindų numatyti prioritetai. Ir aš manau, kad svarbus labai dalykas energetikoje yra technologijų demonstravimas. E, svarbu įgyvendinti demonstravimo projektus įgyvendinant mokslinių tyrimų septintąją programą. Yes, uh, thanks, um... Ačiū, ponas komisarė, kad apsilankėte pas mus. Aš per minutę turėčiau perskaityti keturis trumpus klausimus. Šiame komitete mes domimės, e, kaip, e, kaip jūs e, ketinate suteikti gerą pradžią esą veiklai. Toliau mums iki 2050 metų yra numatyta įdėkti technologijas, kurios išleidžia kaip galima mažiau e, CO2. Ir kokios įmanomos yra technologijos, jeigu kalbame apie investicijas į e, mažai CO2 išleidžiančias technologijas. Ar trečias klausimas. Koks būtų jūsų planas Kaip Jūs e, mano, matote ITER ir e, kitų, kitų projektų kontekste? Mano klausimas būtų dar, ką Jūs turite galvoje, e, ką, ką ES valstybės galėtų padaryti daugiau? Ką Jūs turite galvoj daugiau sakydamas? Presidente, un parco gracias al comisario para no. Ačiū e, pirmininkė, ačiū e, komisarė. Jūs e, pateikėte labai išsamų pristatymą ir pasakėte, kad labai svarbu išsamei įgyvendinti energetikos paketą, kadangi tai yra išeities taškas visiems ateities veiksmams. Taip pat yra dar labai daug svarbių neišspręstų problemų. Viena iš jų, tai norėčiau sužinoti, ar komisaras ketina pateikti bendrą apžvalgą, kokie galėtų būti visos bendrijos su energetika susiję veiksmai, kad mes turėtume bendrą vaizdą ir aišku įsivaizdavimą, e, kokie yra numatyti bendrijos lygmenių e, institucijų veiksmai. Ir antra, e, norėčiau išgirsti apie EMAS finansavimą. Įdomu, kaip, ką Jūs galvojate apie E, mažai CO2 išlakų išmetančias technologijas. Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau paminėti Nord Stream projektą. Jūs kalbėjote taip apie offshore'inės platformas. Yra labai svarbu, kad Europos komisija taip pat numatytų investicijas. Jūs taip pat tai minėjote. Aš norėčiau išgirsti apie konkretesnius įsipareigojimus. Kokio dydžio biudžetas galėtų būti skirtas, kad būtų galima vystyti tuos stambiuosius tinklus ir projektus susijusius su offshore energijos vystimu e, Šiaurės jūroje. Ir kokie teisės aktai būtų reikalingi, kad tas projektas būtų paremtas tvirtų juridinių pagrindų. Brandulinė energija dabar. Aš tikiu offshore energijos e, galimybėmis. Yra valstybių narių, kurios ne vienodai žiūri brandolinę energiją. E, be abejo, visi sutinka dėl to, kad reikia išspręsti brandolinių atlikų tvarkymo klausimus ir brandolinės saugos klausimus. Ar galėtumėte pasakyti, kokie yra nauji elementai, kurie yra numatyti siūlymui dėl brandolinės energijos saugos? Pirmininkas, ačiū. Dabar žodis kolegai Florence, prašau. Ačiū. Pone komisarė, mes kalbame apie energijos saugumą, kuris yra susijęs su atsinaujančiais energijos šaltiniais ir su mažai taršia energija, su mažai CO2 iš metalų. Kaip užtikrinti saugumą, siekiant belaukiant, kol atsiras tos naujos technologijos, kaip užtikrinti saugumą ir kartu ekonomikos augimą. Ačiū. Kolega Rubik. Dėkuoju. Visų pirmiausiai, jeigu mes norime bendros rinkos, tai mums reikia tam tikrų sąlygų. E, turime e, įdėkti bendrą programą, e, bendrą konkursų tvarką ir tai turime įgyvendinti europinėme lygmenyje. Ypatingai turiu galvoje apie leidimų suteikimo procedūrą ir tai yra bendras visuomeninis interesas, mūsų visų interesas. Taigi pasakyčiau, kad būtina sudaryti specialią darbo grupę E, kurioje dalyvautų energetikos generalinio direktorato, e, aplinkos saugos e, institucijų atstovai ir kurie sudarytų pažangos praktikos modelį, kaip sukurti leidimo, efektyviai leidimų išdavimo sistemą. Ir antra,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 Europos Sąjunga numatė labai ambicingus tikslus. 20 procentų energijos iki 20 metų turėtų e, būti gaunama iš atsinaujinančių šaltinių. Be to ES e, skatina elektros energijos gamybą iš atsinaujinančių šaltinių. Ir aš norėčiau, kad šį kartelį iki 20 metų būtų pakelta iki 30 procentų. Tie tų tikslų turime siekti nepaisant ekonominės krizės, kadangi tai yra e, žalės vystimasis, kuris yra būtinas. Taigi klausimas yra toks, e, ar manote, kad, ne, e, kad krizė akivaizdoje dar vis galima pasiekti šių tikslų? Dėkuoju. Si, euh, Labai ačiū. Pirmininkė, ponas komisarė, mes jūsų kolegą Almūnę klausinėjome apie valstybės paramą e, anglės technologijas naudojančiai pramoniai. Mums reikia planų 2010 metams, kad būtų ta parama peržiūrėta. Ar galite pasakyti, kaip galėsite įtakoti tą paramą? Ar einama link to, kad tos paramos bus atsisakyta, kadangi e, yra tam tikrų iššūkių, su kuriais turi susidarėti vyriausybė. Kitas klausimas. Dėl energetikos efektyvumo aš nekėjome su jūsų generaliniu direktoriumi. Ar galėtumėte dar kartą pasakyti, kokie tikslai bus privalomi siekti, e, kalbant apie ekodizaino e, tam tikrus produktus? Ir žinant, kad e, nepasieksime to 20 procentų tikslo energetikos? Ko reikėtų imtis, kad galima būtų pasiekti nusistatyto tikslo dėl 20 procentų švarios energijos? Banistelroj. Ačiū pirmininkė. Ponas komisarė, klausimų metu jums būdavo uždavinėjami klausimai, jūs atsakinėjote labai spontaniškai, bet dabar reikėtų pasižiūrėti, ar jūs e, visus klausimus prisiminsite, aš dar du pridėsiu, dėl e, gairių, dėl finansavimo. Kaip jums pavyks viską finansuoti decentralizuotų būdų? ką gali šioje srityje atlikti Europos investicijų bankas, nes investicijas reikia labai greitai daryti, bet to nacionalinė atsakomybė bankams tenka. Taigi norėčiau sužinoti, kokia jūsų nuomonė dėl to finansavimo, dėl 5 milijonų miestams, dėl energetikos efektyvumo, kaip būtų galima tą efektyvumą, kaip galima greičiau įgyvendinti. Ponas Būtikofer. Pirmiausia, dėl Ukrainos norėčiau paklausti. Putinas pasiūlė, kad didelės dujų įmonės Rusijoje ir Ukrainoje susijungtų. Ar, galima, ar galime mes taip pat pagalvoti apie įmonių grupės? Energetikos e, politika praeitie buvo kitokia, tačiau galbūt galima būtų tokius dalykus, to, tokius, tokius dalykus numatyti ateityje. Dėl Nabuko dar norėjau paklausti. Nabuko dabar rieda į pražūtį ir jeigu iki metų pabaigos nepavyks planų konkretizuoti, tai galėsime Nabuko apskritai nubraukti. Dėl prancūzų kaip su Prancūzija, su Italija tartis ir kitomis valstybėmis, kad Nabuko iš tiesų būtų galima privesti iki galo. Dabar ITER. Reikėtų gauti Europos investicijų bankę kreditą, ar tai tiesa, kaip galima išvengti tokių dalykų, kad e, kaštai nedidėtų. Ar galima sukurti kokį nors mechanizmą? Kaip žemė. Žemės ūkio sektoriui kaip ITER. Megemlítette az atomerőművek kérdését. Dėkoju. Džiaugiuosi, kad daugelis kolegų klausė apie e, įvairias jėgaines. Šis klausimas yra labai svarbus. Manyčiau, kad turėtume elgtis ryštingiau. Turime įgyvendinti tam tikras strategijas kovai su klimato kaita. Turime kalbėti apie brandolinę energiją. Turime turėti rimtą strategiją. Kol kas centrinės rytų Europos šalis tai yra labai netikros dėl šios energijos rūšės plėtojimo. Nėra jokių konkrečių lūkesčių ar mąstymų šia kryptimi. Žinome, kad pastatų, kad statybos pramonė uh, yra tas sektorius, kur išmeta 40 procentų visų taršiųjų dujų. Ką Jūs manote apie pastatų pramonę, kurių energetinis efektyvumas turi būti didinamas? Kas numatyta? Pirmininkas, ačiū ponas Bodį. Ačiū ponė pirmininkė, ačiū ponė komisarė kad Europos parlamentų skiriate tokį didelį dėmesį, kaip ir pažadėjote. Energija yra pasaulinė problema, energetika taip pat. Būtent dėl to mes turime ieškoti europinių atsakymų iškylančius klausimus. Ką Jūs manote apie energetikos problematiką pasaulyje? E, Kopenhagoje įvykę dalykai e, galbūt turėjo įtakos jūsų mąstymui ar jūsų matymui, kas gali vykti ateityje dėl tokių Kopenhagos rezultatų. Ar galėtumėte tarti porą žodžių taip pat apie transatlantinį dialogą klimato kaitos klausimais, kai dėl brandolinės energijos? Reikia numatyti reikiamas nuostatas ilgalaikiam radioaktyvių atliekų saugojimui. Prancūzija štai, pavyzdžiui, siūlosi perdirbti tas atliekas. Ar yra kitų konkrečių siūlymų šią kryptim? Uh, Ir paskutinis klausimas, be finansinių aspektų, ar jūs remtumėte šį projektą konkrečiai ir ką galėtumėte pasakyti apie Desertec projektą, tai yra saulės energija, kuri būtų gaminama Magrebo šalyse dykumoje. Dėkoju. Pone Madurel. Dėkoju, pone pirmininkė, pone komisarė. Labą dieną ir ačiū, kad atvykote. Du Konkretus klausimai jums leidus. Pirmiausia. Jūs kalbėjote apie lėšas pagal ekonomikos gaivinimo planą. Ar komisija yra prieimus kokį nors sprendimą dėl to, kaip konkrečiai būtų galima gauti lėšų iš šio fondo? Mano kitas klausimas būtų toks. Jūs kalbėjote apie naują energijos paketo, energetikos paketo siūlymą. Komisija jį teikia. Aš norėčiau paklausti, kokios priemonės yra numatytos, kad būtų galima išnaikinti energetikos vadinamasias salas visoje Europos Sąjungoje. Dėkoju. Pone pirmininkė, jūs mums sakėte, kad jūs apibrėžite drakoniškas taisyklės. Jūs pats panautot šią žodį. Drakoniškos normos ir standartai, kalbant apie energetikos efektyvumą ir kovojant su klimato kaita. Štai dabar kolegos minėjo statybų pramonę, pastatų energetinį efektyvumą. Problemų tebelieka. Taisyklės yra puiku, standartai puiku su sąlyga, kad jie taikomi ir kad jų laikomasi. Kokios yra priemonės užtikrinant tų standartų laikymosi kontrolę. Jeigu jų nėra, ką manote daryti, kad tuos taisyklės atsirastų? Europos Sąjungoje pastebėjau, tų taisyklių ir standartų yra begalė, tačiau paprastai labai prastai kontroliuojama arba net visai nekontroliuojama, kaip tos taisyklės ir standartai dėgiami. Jeigu nėra kontrolės tam tikro padalinio, kuris atsakingas už kontrolę, tai reiškia, kad ta kontrolė egzistuoja tik popieriuje. Tad aš ir klausiu, kokias priemonės kontroliai turite, kad būtų galima užtikrinti, kad tų taisyklių, kurias mes visi prieimame, būtų laikomasi. Ačiū. Ponas Mekis, prašau. Ačiū pirmininkė, komisarė. E, Turiu porą klausimų. Jūs kalbėjote apie didelius projektus, apie atsinaujinčios energijos šaltinius, bet yra dar vienas klausimas. Kiti 20 procentų. E, tai yra 20 procentų didinant energetinį efektyvumą. Ar galėtumėte iš plačiau e, pakomentuoti šį aspektą? Manau, kad puiku įgyventinti didelius projektus, tačiau reikėtų išvelgti ir mažesnio masto projektų galimybę. Net nereikėtų jų pamiršti. Ir pa, galėtume pasiekti energetinio efektyvumo 2020 e, strategijos kontekste. Taigi, kaip Jūs žiūrite į nedidelių e, projektų e, vystimo galimybę, įtraukiant netgi individualius piliečius, skatinant juos naudoti atsinaujinančią energetiką, energijos šaltinius e, ir panašiai. Ačiū. Dėkuoju, pirmininkė. Tik vienas klausimas. Komisarė Šie metai yra Europos metai kovai su skurdu ir mes laukiame komisijos e, studijos e, apie tai, kaip e, individai turi galimybę prieiti prie labai svarbių paslaugų ir prekių. Ir mano klausimas būtų tai susijęs su patalpų šildymu E, kaip žinome, kai kuriuose valstybėse šildymas yra labai didelė problema ir tai reiškia, kad mes turime skurdą susijusi su energetika. E, kokia yra galimybė pasiekti e, pasiekti energetikos skurdo panaikinimo. Ar jūs turite kokius nors planus e, komisijoje dirbant šių metų temos kontekste? Dėkoju. Dėkoju visiems. E, tikiuosi, kad visus klausimus komiteto nariai e, jums išsakė ir dabar suteiksime komisarui galimybę išsamei atsakyti į visus šiuos klausimus. Prašau, žodis jums, ponės komisarė. Jūs ir ponai. Dėl North Stream. Tai buvo pirmasis klausimas. Jeigu e, pažvelgtume į, į istoriją, tai pamatytume, kad šis projektas nebuvo iš pat pradžių europinis projektas. Tai buvo privatus e, projektas. O kaiminės valstybės, pro kurių teritoriją ėjo ši, šis e, dujotekis, e, patvirtino e, šį projektą. Tačiau, kai e, reikalas atėjo prie pačių, e, prie pat paties įgyvendinimo ir e, dujotikio statybų, tai, tai pastebėjome, kad šis projektas nebus toks naudingas kaip Nabuko projektas visai Europai. Negaliu pateikti jums išsamaus atsakymo, tačiau apibendrinamas galėčiau pasakyti, e, kad buvo darbinis susitikimas ir yra nemažai pasiekta, kalbant apie ilgalaikius tiekimo kontraktus. E, e, yra susitarta dėl 10 milijardų kubinių dujų, metrų dujų tiekimo per metus. Ir e, kiekvienas parašas yra tam tikra garantija. E, tai nėra taip labai paprasta nu, e, paaiškinti. Dujų konsorciumas ir kiti suinteresuoti subjektai suvokia, kad e, Europoje nėra planinės ekonomikos. Ir tai yra pagrindinis dalykas. Dujų sektoriaus liberalizavimas e, yra susijęs su įvairiais suinteresuotais subjektais. Ir kai kalbame apie e, dujų pirkimą iš e, Kaspijos jūros. Tai yra dar kitas atviras klausimas. E, tas dujas e, reikia transportuoti iš Turkmenistano į Bakų. Žinoma, yra įvairių siūlymų, yra siūlymų suslėgti dujas ir transportuoti jas laivu, tačiau tai yra labai brangus būdas. Ir žinoma, reikia išspręsti tarptautinės teisės klausimus, kas yra Kaspijos jūra, ar tai jūra ar ežeras. Ir ar Rusija e, turi kokiu nors teisų kaip Kaspijos jūros e, pakrantės valstybė, kaip kaimininė valstybė. Rusija taip pat yra pasirengusi e, tačiau jie nori e, pasilikti e, sprendžiančiųjų, galingųjų pozicijoje, kalbant apie dujų ekspertą, e, eksportą. Ir, ir jeigu mes nesijimsime reikiamų veiksmų, visos dujos gali nutekėti į Kiniją. Azerbaidžianas žaidžia Europos e, futbolo lygoje ir mums labai svarbu palaikyti gerus santykius su e, azerbaidžianiečiais. Tačiau e, dėrybose kiniečiai daugeliu atžvilgių mus lenkia. Ir susitarimas su, tarp Azerbaidžiano ir Turkijos yra lemiamos reikšmės. Visos valstybės narės, kurios yra čia susijusios, turi laikytis mm, duotų pažadų, tame tarpe ir Austrija. Taigi, South Stream e, taip pat e, turime bandyti įgyvendinti, nes mes turime įsipareigojimus europiniai infrastruktūrai. Ir žinoma, investuotojai turi surinkti 8 milijardus lėšų. 70 procentų visų lėšų gali būti pritraukta iš e, Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko, tačiau reikėtų ir privačių investuotojų. Šiuo metu dujų rinkoje yra du veiksniai, kurie lemia nesaugumą. E, šiuo metu metu e, paklausa yra mažesnė negu buvo numatyta prieš trejus metus. E, ir, ir staiga e, dujų verslovėse atsirado tam tikras netikrumas. Taigi e, čia turiu galvoje ir suskistintas dujas ir e, kitus e, dujų šaltinius. Vienas kolega iškėlė klausimą dėl anglies dvideginio sugavimo ir saugojimo sistemos. Žinoma, kai kuriuose valstybėse narėse taip pat ir jungtinėse valstijose, Kinijoje, Rusijoje, o e, Vokietijoje ir Lenkijoje iš mūsų valstybių narių. E, mes Žinoma, turime leisti jiems šiek tiek energijos gaminti iš anglies, tačiau turime pasirūpinti, kad anglies dvideginio išlakomis būtų tinkamai pasirūpintai, kad jos būtų sugautos ir saugojamos. Kai aš kalbėjau Aš nenoriu pasakyti, kad šis projektas nėra mums nesvarbus. Yra ir kitų projektų. Ir yra diskusijos. E, o tai yra labai sunkiai įgyvendinamas dalykas. E, pasižiūrėkite e, tuos sprendimus, kuriuos priemė Vokiečių parlamentas, rūro regioną, kaip tai palietė. Mes turime skatinti naujasias anglės dvideginio sugavimo ir saugojimo technologijas. Tai yra beprecedentinis dalykas, nes mes turime remti infrastruktūrą ir turime galvoti apie solidarumą ir kam tenka visa atsakomybė. Būtent Todėl aš šiame kontekste minėjau mokslinius tyrimus ir įvairias e, programas ir projektus, kuriems iki šiol teikiamas labai didelis prioritetas. Na ir dar buvo klausimas dėl mes turime pasižiūrėti atgal, ką nuveikė senoji komisija, buvusi komisija. E, jai teko sunkus uždavinys dirbti ekonominės krizės sąlygomis ir dauguma lėšų iš ekonomikos gyvinimo plano buvo panaudota. Tačiau E, dabartinėmis sąlygomis mes žvelgdami atgal jau žinome daugiau, o po poros metų dar protingesni būsime. E, ponas Van, Van Vistelroj minėjo 500 milijonų. Ir žinoma, gali būti įvairių konfliktų tarp tikslų, e, tačiau nebus vėlu likusių lėšų panaudojimui į kitiems tikslams. Mes žinosime tada tiksliau, kiek tų lėšų yra nepanaudota ir turėtume ypatingą dėmesį atkreipti į sumaniųjų miestų ir energetinio efektyvumo projektus ir galbūt skirti tas atlikusias lėšas šiems projektams. Yra nedidelės galimybės langelis atsivėręs ir aš kviečiu jūs teikti savo siūlymus, kaip galime e, panaudoti šias lėšas. Na, o kas dėl desertek ir saulės e, energijos? tai niekiek nesusiję nei, nei su dujomis, nei su anglimi. Štai e, yra labai svarbus projektas, e, kalbant apie prioritetą atsinaujinantiems energetikos šaltiniams, tačiau kalbant apie infrastruktūrą, apie finansavimą e, dujotakių ir elektros jungčių perdavimo linijų. Taigi mes turime užtikrinti, kad šios rušies e, saulės energija patektų į bendrą elektros tinklą. Ist rechtlich nicht einfach? Ir e, šį siūlymą mes turime pakelti į europinį lygmenį. Tai nėra lengva. Na, o kalbant dėl 2050 metų gairių. E, buvo čia daug ekspertų ir profesorių pateikusių įvairių e, studijų ir savo nuomonių. Ir mums netgi buvo žadama iki 80 procentų energijos gauti iš atsinaujinančių energijos šaltinių. E, ir tai yra labai ilgalaikė programa, beveik pusiai amžiaus e, numatomos gairės. Tačiau mes dar nesame nu, nu, nutarę, kaip Žinoma, mes gerbėme tai, ką daro vyriausybės. Mes turime daryti tai, kas yra techniškai ir ekonomiškai pateisinama. Ir vystyti 20, 2050 metų gairias bei su tuo susijusius projektus. Na, o kitos atsinaujinančios energijos rūšys, e, sakykime, hidroelektrinės ir panašiai, viskas yra atnaujinama ir tas atnaujinimas prasmingas tik tada, jeigu galima numatyti saugojimo galimybės. Vėjo energija, sakykime, yra labai įdomi energijos rūšis, bet turime, turime dar kol kas e, m, išspręsti klausimą, kaip kaupti tą energiją. Kol kas mes šio klausimo neišsprendėme, centrinėje Europoje bus labai sunku rūp, e, e, pilnai išnaudoti tas galimybės, kurias, e, kaupimo, kurias teiktų hidroelektrinės, nes tokiuose regionuose, kur labai daug e, gyvena žmonių, iš tiesų E, susidurėme su problemomis, nes žmonės nenori tų elektrinių. Dabar dėl, e, dėl pagrindų programos. Reikėtų pasižiūrėti, kas bus daroma per kelis ateinančius metus ir ne tik tais per juos, bet ir taip pat per kelis ateinančius dešimtmečius. Žinau, kad parlamente e, būrėsi tam tikros grupės, kurios aptarinėja regioninės programas, biudžetus. Reikėtų išsiaiškinti, kiek į tuos projektus yra pasirengusios įdėti valstybės narės. Reikėtų, aišku, atsižvelgti ir į valstybių narių BVP. E, žinant, kad tas BVP labai smuko. Visiškai įmanomas dalykas, kad 2013 metais mokslo tyrimų biudžetas padidės, e, bet vis tik tais nusmukus BVP tas biudžetas vis tiek bus mažesnis. Tačiau tai yra šiaip ar taip toks klausimas, kurį kiekvienas turi kelti savo frakcijoje su e, kolegomis Bundestage aptarinėti nacionalinėme lygmenyje ir kiti kolegos atitinkamai kituose nacionaliniuose parlamentuose. Mes visi esame tame pačiame laive, visi naudojamės Europos biudžetu ir mes kolektyviai turime spręsti, kokią dalį to biudžeto turime skirti mokslo tyrimajam darbui. Su komisaru atsakingu šią sitį kalbėjau, taip pat su kitais komisarais, kurie e, dirba su, e, su, su mokslo tyrimojų darbu, aš taip pat su juo dirbu. Bet mes į investiciją nedaug ne, ne neinvestuojame daugiau į mokslo tyriamą į darbą, nors labai norėtumėm tą daryti, labai norėtumėm daugiau bendrauti su atitinkamom įmonėm, kad mokslo tyriamasis darbas užimtų jam deramą vietą. Dideli projektai yra vystomi kitais metais agentūra Liublianoje jau pradės veikti ir tikiuosi, kad pereimas e, nuo nacionalinių teisės aktų e, prie europinių bus visiškai, sklandu, bus visiškai įmanomas ir sklandus. Dažnai atsitikdavo, kad viešuosiuose projektuose neįvertinamos būdavo visos išlaidos Ir e, dažnai atsitikdavo taip, kad ES surenkami mokesčiai nebūdavo teisingai valdomi. Be to, įmonės, kurios e, dalyvaudavo tame darbe, nepakankamai aktyviai jame dalyvaudavo. E, ir ketvirtas dalykas, sakykime, partneriai, patys svarbiausi partneriai pasaulyje nesutiko su tuo, kad mes vadovautumėm visam paradui. Būtent amerikiečiai to nenorėjo. Taigi, šiaip ar Kai kas, kai kas galvoja, kad mūsų negalima leisti į lyderio pozicijas, nes padarysime daug klaidų, o Rusija, Indija, Kinija turi į tuos projektus įsijungti. E, mums reikali... Žinoma, mes sutinkame su tuo, tačiau Europa turi atlikti vadovaujantį vaidmenį. Dabar reikalinga 7 milijardai. Ir labai garbingai pasakysiu, kad aš tiesiog pateiksiu pasiūlymą, Manau, kad salami taktika su partneriais yra bloga. Teisinga. Jeigu e, ši taktika veiks, pasiteisins su europiečiais, tai pasiteisins ir su kitais. Europos sąjungos kompetencijoje ir didžiųjų narių kompetencijoje e, tikrai yra tokie dalykai kaip savęs parodimas. Jeigu pasaulyje reikti, reikia imtis iniciatyvų, tai, iniciatyvų, tai reikia iškelti savo, savo kandidatūrą ir imtis vadovaujančio vaidmenio. Dėl Stream. Žinote, kad buvo kai kas padaryta, projektas didelis, buvo mobilizuoti fondai iš ES Tačiau aš manau, kad pirmiausia reikėtų e, dirbti ties perdavimo linijomis. Aišku, ES gali įsikišti, tačiau projekto centre turėtų stovėti energetikos priemonės. Taip pat reikėtų išskirti, išskirstyti tinklus, išskirstyti operatorius. E, ir reguliuotojai turėtų taip pat imtis atitinkamos atsakomybės. Galima numatyti papildomą finansavimą iš ES, bet iš ES negalima prašyti, kad finansuotų ji visą, viską. Leidimai dideliems projektams ir dideliems struktūroms turėtų būti išduodami remiantis pačia geriausia patirtimi šioje srityje. Teisė statybai turėtų būti suteikiama atsižvelgiant į nacionalinės prerogatyvas. O dabar klausimas, kaip pasiekti e, nusibrieštų tikslų 2020-2020. 2015 metais mes turime apibendrinti visą padėtį, e, galbūt konstatuosime, kad vėluojame, tačiau netgi krizės metu mes turime tam tikrų projektų, kuriuos įgyvendame labai sėkmingai ir kurių nekvestionuoja nei, nei žiniasklaida, nei įmonės, nei politikai. Labai nedaug tikslų yra taip aiškiai nubrėžtų ir taip aktyviai palaikomų visose ES valstybėse narėse. Tikrai problemų šioje vietoje nematau, mes galime ir tarp E, ir akis sekė aptarti tokius, tokius dalykus. E, dar kartą paminėsiu, kad šie tikslai iš tiesų susilaukė labai didelės paramos ir mes e, išleisime visus teisės aktus, kurių tik tais reikės, visą, visą informaciją pateiksime be jokios abejonės, tačiau jeigu atsitiks taip, kad reikės vėluoti, jeigu neišpildysime kai kurių terminų, tai savaime suprantama, kad uh, E, imsimės nustatinėti labiau tokias drakoniškas formas. Dėl Ukrainos. Aš taip pat skaičiau tą informaciją, kuri buvo čia pateikta. E, Gazpromas susijungė su Ukrainos dujų įmonė. Aš e, susitiksiu su Ukrainos kolegomis mes aptarinėsime energetikos problemas. Nauja vyriausybė turi mūsų pasitikėjimą, tačiau problema dar nėra išspręsta ir mes turime palaukti. Po kelių savaičių tikiuosi galėsiu Jums pateikti ataskaitą. Visiškai nenorėčiau daryti kažkokiu tai prognozių, tačiau, kai tik tais pasistumės visas reikalas ir visos diskusijos į priekį, tikrai sugrįšiu į čia ir viską Jums papasakosiu. E, labai svarbus vėjo jėgainių. Dėl, dėl pastatų efektyvumo regioninėme, e, nacionalinėme lygmenyje yra tam tikri planai numatyti, atnaujinimo, restauravimo planai e, Bet tuos planus iš nacionalinio ligmens reikėtų pakilėti į europinį. E, valstybėse narėse vyksta atitinkamų kompetentingų ministrų diskusijos ir tie ministrai kaip tik tais remia mintį, kad reikėtų šią sritį pakilėti į europinį lygmenį. Kai susitiksime su kolegomis iš Amerikos, tuomet galėsime su jais dėrėtis ir apspręsti e, perspektyvą Kankūne. E, Kopenhagoje nebuvo pasiekta tinkamų rezultatų, rezultatų, kurie, kurių buvo tikėtasi. ES nepriejo prie tų sprendimų, kurių norėjo priimti. Ir manau, kad amerikiečiai dabar jau norės kelti tinkamus klausimus. Ar nafta yra pagrindinis dalykas energetikoje. Mes matome tam tikrų pavyzdžių Meksikos įlankoje, kai dirbame su nafta, kyla labai daug rizikos, ne tik klimato problemų, bet ir kitokių. Manau, kad amerikiečiai tą supras ir tokius klausimus jums kelti. Dar norėčiau energetinio vargingumo klausimą paminėti, kuris čia buvo iškeltas. Pirmininkaudama Belgija šį klausimą statys į priekį, e, į vieną iš e, prioritetų. E, ir pirmininkavimo metu tai be jokios abejonės bus prioritetinis klausimas nepamirškime, kad nacionaliniu lygmeniu e, Belgijoje kyla labai nemažai problemų, didelis politinis nestabilumas, tačiau Belgija šiaip ar taip sakė, kad šį klausimą tikrai iškels tarp prioritetinių. Reikia, kad energija būtų prieinama, kad būtų saugus apsirūpinimas energija, ir, e, aišku, e, išlaikant konkurencingumą vis tik tais, kad energijos kainos būtų prieinamos. Čia tikrai nereikėtų pamiršti tokio aspekto kaip skurdas, e, kaip valstybių narių socialinė politika ir nereikėtų pamiršti, kad nacionalinės politikos nukreiptos į, e, į, į piliečius. Nacionalinės politikos stengiasi, kad kiekvienas pilietis gyventų oriai, kad galėtų e, šildytis, kad galėtų turėti tinkamą gyvenimo lygį, kad gyventų, trumpai tariant, normaliai. Aš tikiuosi atsakęs į visus klausimus, kurie čia buvo iškelti O dabar dar norėčiau bėgti susitikti su merais ir bur, burmistrais, e, nes su jais reikėtų dar pasišnekėti, pasitakti, o su jumis sugrįšiu po kelių savaičių dar kartą susitikti ir aptarti šiuos ir kitus svarbius klausimus. Ačiū komisarui Oettingeriui už tokius išsamius atsakymus. Tikiuosi, kad jūs man atrodo, kad jūs atsakėte į visus klausimus, kurie čia buvo užduoti. Kaip jau minėjote, mes iš tiesų galėsime susitikti, mums bus labai malonu. Iš tiesų galite e, eiti susitikti su merais ir burmistrais. Labai jums ačiū, kad dalyvavote mūsų posėdėje. So, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, wir machen weiter. Gerbiami kolegos, tęsime savo darbo tvarkę. Kitas klausimas yra lygiai toks pats svarbus, kaip ir nagrinėtasis prieš tai. Gerbiami kolegos, jeigu neketinate likti posėdėje, prašyčiau palikti salę greitai ir tyliai, prašo pirmininkas. It's very important because we have uh, some very interesting points to discuss here. Um, wir haben Labai svarbu, kad galėtume greitai perėti prie kitų esminių klausimų. Dabar kalbėsime apie įgaliojimus susijusius su trišalių susitikimu dėl 2011 metų biudžeto projekto. Kolegė Hercog daug dirbo šiuo klausimu. Turėjo progas, progos padiskutuoti su šešėliniais pranešėjais, savo tai tikrai naudinga. Uh, Norėčiau suteikti žodį poniai Hercog. Turime tam klausimui paskirti laiko, net jeigu darbo yra daug. Tikiuosi, kad netrukus salėje atsiras tylos reikiamus ir kad galėsime pradėti dirbti. Ačiū pirmininkė ir ačiū kolegoms, kurie neatsisako aptarti 2011 metų biudžeto dėrybų įgaliojimo. Manau, kad čia svarbiausias dalykas yra susijęs su tvarkarašiu. Mes turime įtrė galutinai nubalsuoti ne vėliau kaip gegužės 11 dieną, kad galėtų. E, tam reikalingas papildomas įtrė e, posėdis. Ir turime pateikti biudžeto komitetui pakeitimus iki gegužės 12. -osios. Taigi, Pakeitimų pateikimo terminas 12 val. gegužės 7 dieną. Norėčiau pasakyti e, trumpai, kodėl tai yra labai svarbu, kad įtre komitetas labai įdėmiai pažvelgtų į 2011 metų biudžeto projektą, kadangi čia yra du e, svarbus veiksniai, jau komisija tai minėjo. Visų pirmiausia, e, kad 2011 metų biudžetas bus labai sunki užduotis tiek ES valstybėms tarėms, tiek visai ES. Ir biudžeto sudarimo procedūra bus pirmoji procedūra vadovaujantis Lisabonos sutartimi. Ir mes turime gerai išsiaiškinti, kokios taisyklės turėtų būti taikomos. Kodėl mums tai yra svarbu? kadangi Lisabonos sutartis suteikė naujas kompetencijas įtre komitetui ir įtre e, komitetas e, yra susijęs su šiomis e, e, sritimis. E, tai yra visiškai naujas dalykas, lyginant su 2010 metų biudžeto procesu. O ES biudžetas mažėja, todėl turime kaip galima būti vieningesni. Taigi, koks yra pagrindinis sunkumas biudžetinių požiūrių? Taigi, pagrindinė problema yra koordinavimo nebuvimas tarp valstybių narių ir tai, kad gyvename po, krizinės, po krizinėmis sąlygomis. Turime vadovautis e, bendra programa trūksta finansavimų tokioms programoms kaip e, Galileo, socialinės įtraukties e, programoms e, arba ekonominio atsigavimo planas. O energetinio saugumo ir klimato saug... kaitos priemonių projektai yra prioritetiniai. Įgyvendinant ES 2020 strategiją inovacijos programas, kurios įeina į 2020 strategiją. E, kai kurie dalykai jau yra įtraukti ir į dešimtųjų metų biudžetą. Taigi šiuo metu biudžeto komiteto e, koordinatoriai e, nutarė, kad Dėl biudžeto projekto bus balsuojama plenarnio posėdžio metu birželio 15 arba 16 dienomis. Mano pranešimo, nuo mano nuomonės projekte e, siūloma e, visus e, projektus, kuriuos mes jau anksčiau e, esame aptarę ir su šešėliniais pranešėjais, ir su frakcijų politiniais e, patarėjais, e, pateikti tuos siūlymus biudžeto komitetui. Turime būti vieningi kartu su biudžeto komitetu, ir dirbti su atitinkamais komisijos atstovais, e, kad, kad pateiktume teigiamus rezultatus pirmą kartą vadovaudamiesi Lisabonos strategiją. Todėl dėkoju visiems e, dalyvavusiems visiems, e, kurie pateikė pakeitimus ir siūlymus biudžetų komitetui. Dėkoju uždėmesi. Dėkoju. Manau, kad parengiamasis darbas turi vykti tikrai labai įdomus, o dabar Butikov ir kolegai suėksim žodį. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš taip pat norėčiau padėkoti poniai pranešėjai už pateiktą darbą. Jis buvo dirbama labai kolegialiai. Tuo pat metu norėčiau išsakyti keletą pastabų dėl projekto, kurį štai nagrinėjame. Galbūt būtų galima šį beitą dar pakeisti, turint visiems bendrą tikslą. Tad norėčiau pirmiausia paminėti svarbiausią problemą, kuri yra trečiajame punkte. Mes čia kalbame apie ITER išlaidų didelį išaugimą, mes apie tai kalbėjome su komisaru Otingeriu, nes neįmanoma būtų surasti greitų laikų e, priemonių e, padengti toms papildomoms išlaidoms. Tačiau finansų politikos požiūrių ir tvarumo požiūrių negalima šokti spausinti tiesiog naujų banknotų tiems dalykams finansuoti. Tiesiog turime vengti tų išlaidų sprogimo, nes nevalia to klausimo palikti nenagrinėto. Būtent dėl to aš manau, kad turime prašyti komisijos, kad ji numatytų e, kaštų ribojimo mechanizmą, nes toks mechanizmas egzistuoja bendrojosios žemės ūkio politikos rytyje. Tad tokį pat galėtume numatyti mechanizmą ir čia, kad būtų laikomasi tam tikrų ribų kaštams. Priešingų atvejų energetikos mokslo tyrimų srityje tiesiog paskesime tose augančiose išlaidose, tose kaštuose, o rezultatas bus netinkamas, kadangi bus pernelyg daug kainavęs. Noriu paremti pranešėją dėl antro klausimo būtent. Svarbu tinkamai finansuoti septintąją pagrindų programą. Mūsų komitetas turi kautis už tai. Ir kai dėl penktojo punkto tiesiog norėčiau pasiūlyti, kad ten, kur kalbama apie energetikos infrastruktūrą, būtų kalbama apie tvarę energetikos politiką. Tiesiog pridėti iš to žodžių. Dėkui. Kolega Saudargas, prašom. Inke, tikrai noriu pasveikinti ir, ir e, išreikšti savo e, didelį pritarimą pranešėjai, e, kurie didžiulį darbą atliko. Šitas tema be galo svarbi, kaip jinai ir, ir paminėjo manau, kad e, apskaitai paėmų šitai nuomoniai, aš kaip e, Europos liaudės partijos IPP e, šešėlinis pranešėjas galiu taip susumuodamas pasakyti, kad pagrindiniai prioritetai yra pakankamai atskleisti ir galėčiau tik tai pritarti šitam dokumentui. E, kita vertus, e, kaip ir kolega, ką tik kalbėjęs Butigoferis e, minėjo, yra temų, apie kurias dar reikėtų diskutuoti. Vien dėl to, kad tai yra labai svarbus dalykas biudžetas ir, ir tos temos yra mūsų nekarta diskutuotos ir be galo svarbios. E, bet manau, kad mes galėtume sugrįžti, kada grįšime prie šito biudžeto su konkrečiais tesniais skaičiais, tada jau grįžti ir išsameu e, padiskutuoti ir apsispręsti prie, prie šitų temų. O dabar manyčiau, kad, kadangi ir, kaip minėjo pranešėja, e, gana yra įtemptas, įtempta dienotvarkė, įtemptas tvarkaraštis, manau, kad reikėtų pritarti ir, ir judėti į priekį su šituo dokumentu, kurį mes turime. Danke sehr, monsieur Odi. Kolega Odi, prašom. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš taip pat norėčiau pasveikinti mūsų kolegę Edita Herzog. Norėčiau kolegoms pateikti štai tokią mintį kai dėl biudžeto struktūros. Aš daugiau dėl formos negu dėl turinio norėčiau pasisakyti. Man kyla klausimas, ar mūsų biudžeto struktūra neturėtų šiek tiek keistis, vystytis, kad būtų galima atskirti einamasias funkcionavimo išlaidas nuo investicinių. Tuo būdu mes ES biudžete galėtume turėti papildomą skyrių, kur būtų, kur būtų sutelktos investicinės lėšos. Ir taip yra, pavyzdžiui, kai kuriuose valstybėse narėse, kad ir manojoje, pavyzdžiui. Kai dėl šeštosios dalies. Ten būtų galima kalbėti apie investicijas, kurias tenka daryti ES. Galėtume kalbėti apie Galileo projektą, nes šiam projektui taip pat trūksta keleto milijonų projektų, bet tai yra grotestiška, kad tokios svarbos projektui tų kelių milijonų nepavyksta surasti. Taigi reikėtų biudžete turėti tam tikrą skyrių, kur būtų e, išvardintos investicijos investicijos į infrastruktūras konkrečiai ir aš manyčiau, kad biudžeto valdymo požiūriu, ko gero, aš taip galvoju, tai būtų geras dalykas ir biudžeto struktūra galėtų pasikeisti. Štai taip, kaip aš sakiau, kad mes galėtume atskirti investicijas nuo e, einamųjų metinių išlaidų. Dėkoju. Ačiū, nematau, kad daugiau kas nors norėtų pasisakyti. Pone Hercog. For, for... Dėkuoju, pirmininkė, aš norėčiau e, padėkoti ponui Odė už patarimus. Aš pasisakau už jūsų pakeitimus. Tik vieną pastabą e, dėl pono Odė pasiūlymų. Man labai patiko jūsų pasiūlymas, kadangi e, šie projektai tiek ir Nabuko, tiek ir kiti projektai atveria naują Europos infrastruktūros erą. E, nes tai yra susijęs su nuosavybės klausimais, ko anksčiau niekada nebuvo. Ir jeigu mes pasiūlimsime e, šias europinės infrastruktūras už tam tikrą mokestį, tai tuomet savo biudžeto sudarimo procese turėsime imti taikyti kitokią mąstyseną. Taigi mes tikrai turėtume dar padirbėti, kaip suderinti visą šią sistemą. Dėkuoju Jums už pastabas. Ir aš Jums dėkoju. Šešta gegužės yra terminas, kad iki kada reikia pakeit, pateikti pakeitimus, o 11 balsuosime. Kitas klausimas. Darbo vietų potencialo plėtimas naujoje tvarioje ekonomikoje. Pane Figereiro pranešėja. Prašau. Brigada, senio prezident. Eh, Ačiū pirmininkė. Aš, kaip matote, parašiau keletą siūlymų ir šie siūlymai, mano nuomonė, yra labai svarbus mūsų komiteto požiūrių. Visų pirmiausia, kalbu apie specifinės kiekvienos valstybės narės sąlygas, specifinės žinias tam tikruose sektoriuose ir kalbu apie poreikis ginti darbo vietas ir saugoti aplinką. Taip pat kalbame apie sprendimus inovacijų srityje E, pramonės inovacijų srityje. Tie sprendimai turi pateikti mums atsakymus didžiulių problemų, su kuriomis mes šiuo metu susidurėme e, krizės akivaizdoje. Turiu galvoje nedarbą, klimato kaitą, gyventojų senėjimą ir nepakankamus išteklius turime remti e, visuomeninius mokslinius tyrimus, ir tų tyrimų rezultatus padaryti prieinamus smulkiam ir vidutiniam verslui. Taip pat turime nepamiršti ir energetikos efektyvumo e, smulkiajame ir vidutinėme versle kad jos galėtų pasinaudoti e, naujausiomis mokslinių tyrimų žiniomis e, ir patirtimis savo gamybos procesuose. E, mes turime ne tik užtikrinti darbus, darbo vietas, bet ir kurti tvarias darbo vietas e, įvairiuose pramonės sektoriuose, kad rastume atsakymą į e, sunkiausias nedarbo problemas. Deindustrializacija e, sukėlė didelę nedarbo bangą kai kuriais atvejais e, pramonės koncentracija tam tikruose regionuose yra labai didelė. Pavyzdžiui, tekstilės pramonėje arba automobilių e, atsarginių dalių e, pramonėje arba elektronikos e, prekių srityje. Šios, šie sektoriai patiria ypatingai krizės e, padarinius. Ypatingai mano šalyje, Portugalijoje, e, atsitraukė multinacionalinės bendrovės ir tai padarė didžiulį įtaką mūsų visuomenės gyvenime. Mes turime skatinti inovacijas ir taip pat skatinti veiklą, kuri reikalauja daug darbo e, jėgos. O kalbant apie energetikos efektyvumą, e, čia yra didžiulis potencialas, kuriuo galima būtų pasinaudoti. Turime skatinti naujas pramonės rytis, kurios e, kuria naujų e, darbo vietų ir kurie padės pagerinti energetinį efektyvumą, ypač tokiose valstybėse, kur E, energetikos efektyvumas yra ypač opi problema. Nu, mes turėtume kalbant apie energetikos efektyvumą, neturime nepamiršti didėjančio, e, didėjančios atskirties ir didžiųjų skirtumų. Mes turėtume investuoti į inovuojančias sritis, novatoriškas sritis. Tačiau kalbant apie permainas gamybos procesuose e, bei ben, gamybos bendrovėse, tai daugelį nedarbo e, problemų galima išspręsti e, in, organizuojant nuolatinį mokymą, mokymą visą gyvenimą, vykdant instruktažus, e, keliant kvalifikaciją. Kai kuriuose valstybėse e, tai vyksta gana sklandžiai, kai kuriuose stebime daug didesnę neligybę ir didesnį nedarbo augimo tempą negu naujų darbo vietų sukūrimo tempą. Taigi viešajame sektorija e, turime ieškoti tvarių mūsų problemų atsakymų, kadangi nedarbas, kova su skurdu ar neligybė apskritai yra labai svarbus problemų sprendimų šaltinis mes visada turime galvoti, kad infrastruktūrų kūrimas gali padėti kurti darbo vietas, ne tik paprastas darbo vietas, bet ir tokias, kurios užtikrina tam tikras darbuotojų teisės. Ir turime užtikrinti, kad e, viešosios institucijos taikys būtent tokią socialiai atsakingą politiką. Dėkuoju uždėmesi. tänan koostajat selle arvamuse eest ja olen ka suure osa. Ačiū pranešėjai. Aš pritariu, didžia, aš pritariu didžiai daugumai to, kas yra išdėstyta nuomonėje. Mes turime organizuoti savo, reorganizuoti savo pramonę. Mūsų tikslas ne, turi būti ne tik tai sumažinti išteklių naudojimą, bet tuos išteklius naudoti uh, taip, kad e, visa pramonė būtų tvari. Tam reikia keisti mūsų vartojimo įpročius, pagerinti perdirbimo sistemas. Perdirbimas turi tapti daugiau taisykle, o ne išimtimi. Mes turime modernizuoti pramonę. Trumpesnėje perspektyvoje mes turime susitelkti į energijos ekonomiką. Per vidutinį laikotarpį turėtumėm pasižiūrėti, kaip teikti paslaugas, naudojant gal, kaip galima mažiau gamtinių išteklių. Mes taip pat turėtumėm pasižiūrėti, ką galime šiandieną nuveikti ES lygmenių padarant įvairių, keičiant e, situaciją. Šios dienos e, šiandieną ne visi pakeitimai yra remiami. Mes neatsižvelgiame į tai, kad reikia viską greitai keisti, mums reikia E, naujų priemonių, sakykime, e, kodėlgi turėtumėm nustatyti tai, kažkokius minimal, minimalius standartus statybos medžiagoms. Taigi, kodėl nenumačius ekologinio mokesčio tam tikrose, tai padėtų sumažinti neigiamą poveikio aplinkai? Kodėl nepradėjus nuo pastatų, kurių poveikis aplinkai yra didžiulis? Rezultatų šitokiu būdu būtų galima pasiekti greitai. Be to, norėčiau pasakyti, kad mažos ir vidutinės įmonės turi didžiulį potencialą e, energijos vartojimui mažinti. Bet koks vartojimo sumažinimas, kad ir nedidelis, gali turėti didžiulių pasiekmių. Turime vertinti visas mažasias ir vidutinės įmonės kartu, nes visos kartu jos gali padėti padaryti didelius pakeitimus. Savo partijos vardu pateiksiu pakeitimus šiam dokumentui. Dėkuoju. Kolega Žadu, prašom. Ačiū, ponė pirmininkė. Manau, kad socialinės krizė, su kuria sudurėme Europoje lygmuo, verčia mus vis dažniau į pramo, pramonės ir energetikos pasirinkimus įtraukti užimtumo matmenį. Manau, kad pranešėja puikiai tai pabrėžė savo pranešime. Manyčiau, kad reikėtų pasakyti dar keletą papildomų dalykų, kurie būtų naudingi pranešimui. Reikėtų užtikrinti, kad pramonės politika uh, bus aiški ir ilgalaikė, nes aš manau, kad pramonės politikos stabilumas ir reikiami juridiniai, finansiniai, fiskaliniai ir administraciniai signalai yra būtinas dalykas, siekiant užtikrinti, kad bus kūriamos kokybiškos darbo vietos šiame sektoriuje. Antra. Pranešėjas pabrėžia, pranešėja kalba apie mažasias ir vidutinės įmonės, jos yra tikrai labai svarbios, tačiau jos pačios kartais turi sunkumų e, numatyti, ką dar galėtų gaminti, ką kitaip galėtų gaminti. Galėtų dėl to atsirasti kiekvienoje valstybėje tam, tikro, tam tikri būdai kaip toms įmonėms padėti, kaip atrasti papildomus gamybos būdus ar pro, kokią produkciją gaminti. Galbūt galima būtų paskatinti įmonės e, orientuotis į atsinaujinančių energijos išteklių naudojimą ir galbūt būtų galima jas paremti tuo būdu. Taip pat matoma didžiuosiuose sektoriuose šiandien, kurie gamina per daug tiek automobilių pramonėje, tiek naftos perdirbimo srityje, matome, kad tos Stambiosios įmonės nediskutuoja apie ateitį. Įmonių vadovybė nesitarė su profesinėmis sąjungomis dėl 10 ar 15 metų perspektyvos, ką ir kaip daryti, kaip numatyti galimybės persikvalifikuoti asmenims, kurių galbūt ateityje nebereikės įmoniai. Manau, kad jeigu norime įtraukti užimtumo kriterijų reikėtų numatyti atskirus sektorius ir numatyti, kiek darbo jėgos tiems atskiriams sektoriams reikia. Be aplinkosaugos klausimų, be energetikos klausimų, tai yra labai svarbus klausimai. Nežinome, kad tie, tie sektoriai, kur sunaudojama daug energijos, paprastai e, reikalauja ir daug darbo jėgos. Visą tai yra susijęs su investicijomis ir manyčiau, kad dėl to, kad socialiai tampa skubu tuos kriterijus integruoti, mes turime tą daryti, turime veikti greitai. Matome, kad dėl klimato e, kaitos, dėl kovos su klimato kaita visuomenė atsirado tam tikras skepsis, nes matoma, kad nelabai tikima tuo, kad galima kurti aplinkai draugiškas darbo vietas. Turėtume išvengti, kad taip neatsitiktų štai šio dokumento atveju ir tos problemos atveju. Tad reikia dirbti greitai, kad veltui nešvaistytume laiko. Dėkuoju. Darf mich bedanken. Gibt es noch eine Wortmeldung? Ist nicht der Fall. Dann... Ar norėtų dar kas nors pasakyti, regis ne? Tad siūlau šiandien šiuo klausimu diskusijas užbaigti. Gegužės 11 diena vidurdienis yra pakeitimų teikimo laikas. Matau, kad dar pranešėja norėtų pasisakyti dar vieną kartą. Dėkoju, ponė pirmininkė. Labai trumpai. Aš sutinku su komentarais, kuriuos kolegos pateikė. Norėčiau padėkoti jiems iš anksto e, už tai, kad tikiuosi atsiūs man rašytinę formą tuos savo pasiūlymus. Taip pat norėčiau pasakyti, kad mes turime skirti rimtą dėmesį tam, kad būtų numatyta aiški ir tvari pramonės politika. Turime reikalauti to iš Europos komisijos, kad jinai numatytų tokios politikos gairias. Svarbu, kad būtų atsižvelgiama į tas problemas, kurias patiria atskiros šalis ar regionai. Tokia pramonės politika turėtų atsižvelgti taip pat ir įvairias atskiras aplinkybės, kurios susiklošiusios yra atskirose valstybėse narėse. Galbūt kai kuriems regionams, pavyzdžiui, reikėtų tam tikros paramos. Mes turėtume pabrėžti šiuos aspektus diskutuotume su biudžeto komitetu šiais klausimais. Dėkoju. Na, puiku, sako pirmininkas. Regis visi turėjo galimybę pasisakyti, procedūra yra aiški, Pereiname prie kito darbo tvarkės klausimo. Nauja strategija jungtinė mokslinio tyrimų centrui. Sveikinu generalinį direktorių šio centro, pona Šenkel, ir Nebegaiždamas laiko suteikiu jums žodžio. Paskui kolegos galės jūsų užklausę paklausti. Gerbiamas pirmininkė, gerbiami įtrė komiteto nariai, dėkuoju jums už galimybę taip greitai po praeito pasisakymo pristatyti jums mūsų naują strategiją. Jei pamenate, e, Davido Kingo vadovaujamas e, panelis įvertino ir paskatino pakelti mūsų organizacijai į naują kokybinį lygmenį. Todėl mes numatėme e, naują 10-20 metų strategiją, kurią aš jums dabar pasitelkęs skaidrės pristatysiu. E, taigi, Jūs matysite mano pasisakymo e, planą ir aš negaišindamas jūsų brangaus laiko iš karto pereisiu prie mūsų jungtinio tyrimo centrų pristatymo. Jūs turbūt žinote, kad mūsų centro misija yra teikti mokslinę ir techninę paramą įgyvendinant, kuriant ir kontroliuojant ES politiką. Taigi šioje naujoje strategijoje mes nutarėme nekeisti savo e, senosios misijos. Ir visos konsultacijos, e, kurias mes surengėme, mus e, paremė, kad šią misiją reikėtų mm, iš, išlaikyti senąją misiją ir galbūt ją keisti praėjus maždaug trejiems metams E, kai e, formuluosime naują savo veiklos viziją. Ir turbūt e, nereikia jums išsamei pristatinėti, kas mes tokie esame. Mes esame septyni institutai penkiose valstybėse narėse. Taip pat turbūt žinote, kad mūsų tinklė dirba apie 700 mokslininkų daugiau nei keli šimtai tai e, doktorantų. Taigi mes dirbame su jaunais mokslininkais, e, kurie rengiami darbui mūsų institutuose. Ir svarbiausia tokia institucija kaip mes yra e, toliau teikti paramą ES politikai. Mes bendradarbiaujame su daugiau kaip tūkstančio organizacijų įvairiausiose valstybėse visame pasaulyje. 85 procentai mūsų e, finansavimo yra iš bendryjų e, programos, o 15 procentų yra papildomos pajamos. Taigi mes nenomuojame pastatų E, mes patys statome tiek pastatus, tiek laboratorijas, tame tarp ir brandolinių tyrimų laboratorijas. Ir mes, galiu pasigirti, e, esame aukščiausios kokybo, kokybės e, mokslinių tyrimų centrai. Mes turime apie 13 laboratorijų laboratorijų, kurios yra akredituotos pagal griežčiausius kokybės kontrolės standartus. Na ir e, kokie yra pagrindiniai varikliai mūsų naujosios strategijos. Jeigu jūs matote ekranuose, tai e, yra e, politinių iššūkių E, ir ES ir e, pasaulyje e, valdymas. Valstybės narės reikalauja iš komisijos, kad mes spręstume daugiau klausimų europinėme lygmenyje, ne tik valstybių naujų e, narių lygmenyje. Ir mes turime siekti kitokių rezultatų, negalime dirbti izoliuotose institucijose institutuose, e, griežtai apribotose mokslų e, srityse. Mes turime plėsti savo veiklą, tapti daugiau proaktyviais ir ne tik sutelkti savo dėmesį į e, savo klientus, mes turime drąsiai reikšti savo nuomonę, jeigu nesutinkame su savo klientais ir žvelgti daugiau į ateitį, kad numatytume galinčius kilti pavojus e, ir kad galėtume sparčiai reaguoti, imdamiesi priemonių savo ES piliečių e, apsaugai. Taigi remiantis visais šiais reikalavimais, e, suformulavome naują viziją, kurios anksčiau neturėjome. Dabar ją turime. Ir mūsų vizija yra būti patikimų mokslo gristų e, politikos pasirinkimo galimybių e, tiekėjų Europos politikos e, sprendėjams ir spręsti svarbiausius iššūkius, yra, kurie yra iškilę prieš mūsų visuomenę. Tai e, šią mūsų viziją e, remia daugelis mūsų klientų, su kuriais mes bendravome ir derinome šią e, viziją. Taigi kaip mes ketiname E, teikti politikos pasirinkimo galimybės. Mes nuo pat pradžių siekiam, sieksime didesnio, e, platesnio dialogo. Mes sieksime aiškesnio, e, didesnio aiškumo, ko nori politikos sprendžiantis asmenys. Turime iš, sukurti tam tikrą spektrą politinių pasirinkimų galimybių. Tai turi kilti iš gamtos mokslų e, pagrindo. Ir tai turi būti ne vien e, gamtos mokslų pagrindas, bet ir socioekonominiai, e, mikro ir makroekonominės kompetencijos. Mes turime sustiprinti savo e, modeliavimo pajėgumus, nes daugelis mūsų klientų e, reikalauja iš mūsų modeliavimo e, tiek klimato kaitos, tiek aplinkos srityje. E, taigi mes turime politinius sprendimus priimant tiems organams suteikti galimų pasirinkimų tam tikrą spektrą. Čia yra pagrindinių iššūkių sąrašas. E, jis gali būti kartais e, skirtingas, vienu atveju vieni e, iššūkiai iškeliami į priekį. Tačiau mes išskyrėme pačius svarbiausius tos iššūkius. Iššūkiai yra tokie, tai, kad mes esame didelė organizacija, tačiau esame riboti tų e, galimybių. E, todėl pasakėme, kad galime susitelkti tik į iššūkius, e, tik tai tuos iššūkius, kurie yra svarbus visai Europos Sąjungai arba visam pasauliui globalių mastu. Taigi turime pasižiūrėti, ar tikrai turime pakankamą kritinę masę kompetencijos toje srityje ir ar realiai galime sukurti per protingą laiką reikiamą kompetenciją toje srityje. Mes bendradarbiaujame su įvairiomis valstybėmis narėmis, e, kreipiamės į kitas mokslinių tyrimų er, organizacijas, kurios dirba ES ir kitose pasaulio valstybėse. Taigi, Remdamiesi tuo mes e, suformulavome teminės mūsų veiklos rytys. Tai yra dvi pagrindinės e, kryptis tvarus o, saugumas, e, e, atsiprašau, e, tvarus saugumas ir plėtra ir saugumas ir sauga. Tai yra ekonominių kompetencijų sukaupimas, sutelkimas toje srityje ir analizuojame politiką įvairios, įvairiose srityse. E, ant kita e, teminės sritis yra e, tvarus ištekliai ir brandolinė sauga. Ir trečiame e, saugos ir saugumo ramstyje taip pat didelis, didelė svarba yra e, teikiama maisto produktų e, bei vartotojų prekių saugumui. Mes Čia šioje srityje turime plačią kompetenciją, e, remiamis e, e, genų technologijomis ir kitomis pažangiausiomis technologijomis. Galbūt aš peršoksiu kai kuriuos momentus, jūs galėsite pasiskaityti, tai skaidrės bus išdalintos jums. Nežinau, Jeigu jūs tai domina ypatingai vienas ar kitas klausimas, jūs galėsite užduoti e, klausimą man e, konkrečiai. Taigi, e, mes iš generalinio e, sveikatos apsaugos generalinio direktorato e, ir kitų generalinių direktoratų mes e, priėmėme jų siūlymus ir atsižvelgėme į juos. Mes norime bendradarbiauti su, su kuo daugiau tiesioginių kanalų. Mes komisijoje tai suvokiame, kad turime spręsdami klimato kaitos problemas, turime įtraukti e, daug daugiau e, suinteresuotų subjektų, ne tik savo organizaciją, bet ir visą bendruomenę ir savo e, klientus. Ir, ir turime integruotis su savo partneriais ir klientais. Mes šioje augimo srityje turime puikias kompetencijas e, kai kuriuose srityse, kuriuose e, augimas yra menkas, reikalavimai yra numatyti minimalus e, ir stengiamės, kad jie visuomet būtų pateisinami ir protingi. Mes dirbame pastaruoju metu vis daugiau e, projek, proaktyvę linkmę stengiamės numatyti galimą raidą, kviečiame įvairius svečius specialistus dalyvauti bendruose rengio, renginiuose. E, E, pavyzdžiui, kas vyksta genetikoje, ar gali būti naujų pavojų, kuriuos turėtume numatyti ankstyvoje stadijoje ir e, kokių iniciatyvų turėtume imtis, e, kad geriau informuotume apie tuos galimus pavojus ir laiku juos suvaldyti. Mes stieksime kuo didesnio mokslinių žinių tobulumo, ir stengsimės tuo tikslu e, įdarbinti, pritraukti pačius e, pažangiausius mokslininkus įvairių sričių ir visiškai e, aišku, kad mums reikalingas valdymo procesas, kuris užtikrintų teminių sričių tinkamą vystimą kai kurios strategijos dalis, pavyzdžiui, dėl e, vidinės dimensijos, čia reikėtų pasakyti, kad mes padėjome didžiulės pastangas sutelkdami geriausius e, e, žmonės, geriausius darbuotojus ir puikiausias kompetencijas, kad ir turime reaguoti greitai, kadangi raida šiais laikais vyksta labai sparčiai, turime priimti žmonės, juos apmokyti ir kurti reikiamą kompetencijas. E, visa tai yra e, išsameu išdėstyta skaidrėje skirtoje kompetencijai ir darbuotojams. Ankstesniais metais e, mes nepakankamai dėmesio skiriame savo pačių E, investicijoms, kadangi daugelis mūsų pastatų yra iš 60-ųjų, 70-ojo e, e, dešimtmečio metų, todėl maždaug prieš mėnesį buvo patvirtintas investicijų projektas mūsų infrastruktūros gerinimui. Taigi siekiame, kad būtume tikrai moderni šio laikinė informacinių technologijų organizacija, kad galėtume modeliuoti mes leidžiame išoriniams tikrintojams tikrinti mūsų darbą, kad būtų sukurta pati geriausia mūsų reputacija ir užtikrinta kuo geresnė kokybė. Taip pat sukūrėme žinių valdymo sistemą, daugelis organizacijų šioje srityje nepakankamai dirba, kompetentingi darbuotojai e, išsineša savo žinias palikdami tas bendrovės. E, ir jeigu mums kai kurie eksperimentai nepavyksta, mes e, stengiamės E, plačiau apie tai informuoti ir pradėjome dėkti vidinę žinių valdymo sistemą, e, kad iš to naudos gautų pati mūsų organizacija. Didžiausia Europinių mokslinių tyrimų sritis e, vyks, yra plėtojama sutelkiant dėmesį į prioritetus, kaip e, integracija e, su e, naujomis valstybėmis narėmis, su valstybėmis kandidatėmis, kiek tai yra susijęs su teisės aktais, susijusiais su moksliniais tyrimais. Aš nesigilinsiu į visas smulkmenas, mano pranešimo skaidrėse pamat, matysite, galėsite susipažinti išsameu. Ir e, pagrindinis mūsų prioritetas yra inovacija. Dviejose institucijose dirba e, stipriausios mokslininkų komandos ir mūsų komisaras e, labai aktyviai remia mūsų inovacijų darbo atverkę ankstesnę parlamento kadenciją, būdamas parlamente ir kalbėdamas jums neturėčiau užmiršti Europos parlamento. Mes labai suvokiame, kad turime informuoti jūs reguliariai apie veiklą, kurią vykdome savo klientams. Mes e, visuomet atsakome į parlamento paklausimus, E, dalyvaujame, kai tik mus pakviečia, e, taip pat ir stoa e, ir turime tam tikrą bendradarbiavimo sąsojos grupę su Europos parlamentu, kuri teikia informaciją parlamentui ir perdoda mums informaciją iš, info, iš parlamento. Todėl mes tikrai norėtume išlaikyti tuos dažnus e, vizitus, kad ryšiai būtų kuo glaudesni ir kad galėtume tarnauti jūsų uždaviniams. Ir galiausiai, kas nemažiau svarbu, norėčiau e, atsakyti jūsų klausimus ir norėčiau informuoti Jūs, kad šiandien Europos parlamente 18.30 bus atidaryta mūsų mokslinio tyrimo e, paroda, kur dalyvaus e, pirminink, e, parlamento e, pirmininko pavaduotoja ponė Diana Volis ir mūsų jungtinių mokslinio e, centro generalinis direktorius. Ir tai bus tikrai puikia proga jums užmėgti asmeninius ryšius ir išsameu susipažinti, ką mes veikiame skirtingose mokslo srityse. Ačiū, ponu Šenkel. E, e, Leiskite pasveikinti poną Šenkelį. Mes jau sustinkame, regis, ketvirtą kartą, ar ne, ponė Šenkelį? Manau, kad kiekvieną kartą, kai sustinkame, pastebiu pažangą, tel, telkiant idėjas, tobulinant jas. Iš tiesų matoma daug pažangos E, jūs, vadov, jūs savo pareigas einate šeštą mėnesį ir manau, kad tikrai pažangos per tą laiką padaryta daug. Prisimenu, kai buvome susitikę tam tikrame darbo grupės formate. Noriu padėkoti Jums už Jūsų pranešimo iškumą. Jūs mums pateikėte labai kondensuotą labai ilgo ir detalaus dokumento versiją. Norėčiau pasakyti, kad čia mes matome viziją, matome tos vizijos kitimo galimybę. Tai yra racionali vizija, jūs minėjote, kurią gali įkvėpti pirmiausia klientas, kuriam reikalingos jūsų paslaugos, jūs minėjote, kad vykdote ne tik tokią politiką, bet ir kitokią, nes norite būti aktyvūs. Ir tai jau yra ta kita vizija, labiau politinis procesas. Jūs norite padėti ES numatyti tam tikras politikas. Jūs e, atsižvelgėte į tas rekomendacijas, kurias pateikia išoriniai ekspertai, analizės teikėjai. Taigi, e, pažanga, kurios pasiekė moks, jungtinis mokslinio tyrimų centras, yra tikrai didelė. Nebenorima tos institucijos laikyti izoliuotos, norima didesnės jos integracijos su kitomis institucijomis. Jūs norite, kad jūsų žiniomis būtų dalyjamasi ir kad prie jūsų tų žinių viso paveldo būtų užtikrintas horizontalus prieimas. Tačiau čia egzistuoja tam tikros rizikos, tad reikalingos konsultacijos, kad būtų galima tą viziją parengti galutinai. Jungtinis mokslo tyrimo centras anksčiau dirbo sustelkęs prie tam tikrų sričių. Ir pavyzdžiui, tas patekimas į tą sritį, kur pamai politiniai sprendimai gali būti šiek tiek delikatus procesas. Jungtinis mokslinių tyrimų centras kai kuriuose srityse neturi jokios patirties. Man atrodo, didžiausias sunkumas bus tos naujosios strategijos įgyvendinimas. Ir jis yra susijęs su jūsų minėtais tikslais. Kitaip tariant, jums teks spręsti naujus tikslus ir jums reikalingi tam tikri indikatoriai, tam tikri rodikliai, kuriuos būtų galima kiekybiškai išreikšti. Jums reikia naujų kažkokių matavimo galimybių, e, jūsų tikslų įvertinimo, kad galėtumėte įvertinti, kas buvo padaryta kokiame nors e, institute ar laboratorijoje. Reikės parengti vertinimo metodikas jūs pateiksite mums savo vertinimus, tačiau aš manau, kad čia šioje srityje darbo reiks nuveikti daug. Kai dėl žmogiškųjų išteklių? Manau, kad čia situacija yra šiek tiek dviprasmiška. Ponas Šenkel sako, jaučias būtinybę, kad e, įdarbinant darbuotojus reikalingas didesnis lauks, lankstumas, tačiau kita vertus, mes žinome, kad kai kurios institucijos E, yra 85 procentais finansuojamos iš ES biudžeto. Moks, e, pritaikius daugiau lankstumo galima pakengti e, kokybei atliekamų tyrimų. Jūs norite, kad lankstumo būtų daugiau, tačiau kontekstas yra toks, kad liūto dalis visų jūsų tyrimų remiasi konkrečiais darbuotojais. E, kartais galima pagalvoti, kad darbuotojams reikalingas tam tikras stabilumas. Manau, kad at Taip pat turime iškelti ir išorės finansavimo klausimą. 17 procentų regis finansavimo yra išorinis. Jūs neminėjote, kaip galima būtų sumažinti tą išorinio finansavimo dalį. Jūs norite, kad tas jūsų patogus toks gyvenimo stilius išliktų ir norite taip pat ir ES finansavimą. O kaip su valstybinėmis laboratorijomis? Nedaugelis jų gauna e, europinį ar valstybinį finansavimą. Dažnai, jeigu toks ir yra, siekia nedaugiau 15 procentų. Ir tie, kurie nori privataus finansavimo, turi labai daug dirbti ir įrodyti tokio finansavimo reikalingumą ir naudą. pajutau, kad tvari plėtra ir augimas yra jūsų vienas iš prioritetų. Struktūrinės reformos e, ir e, švarių, taip vadinamų, technologijų dėgymas yra jūsų prioritetai. Taip pat minėjote ir saugos užtikrinimą. Brandolinė sauga taip pat yra vienas iš jums rūpimų, iš rūpimų klausimų. Maisto sauga, ilgalaikį maisto sauga taip pat yra vienas iš jums rūpimų klausimų. Visi tie siūlomi biudžeto sumažinimai gali turėti neigiamos įtakos. Ar manote, kad tai yra suderinama su jūsų tikslais, siekiant saugumo ir tvarumo? Leiskite pabaigai dar kartą jūs pasveikinti už tokį puikų pranešimą, už aišku pranešimą ir už naujos vizijos pristatymą. Manyčiau, kad tai yra mums nauji horizontai, nauji keliai ateičiai. Dėkuoju. Andrew, prašau. Mulțumesc, aș dori să... Colegă Hensiu, dėkoju. Noriu padėkoti ponui Šenkel už pranešimą. Mes vertiname jo vadovaujamo mokslinio tyrimo centro veiklą, kadangi šis centras teikia techninę ir mokslinę pagalbą. Ypač mums, kurie turime renkti ES mokslo tyriamojo darbo politiką. Kiek supratau, jūsų centras turi didžiulę mokslo tyrimų infrastruktūrą. Nes priešingų atveju jums nebūtų pavykę pasiekti tų puikių rezultatų, kuriuos minėjote. O štai ir mano klausimas. Ką manote apie poreikius vystyti savo infrastruktūrą naujosiuose valstybėse narėse? ten, tose naujosiuose valstybėse, tos infrastruktūros trūksta. Būtent dėl to naujosiams valstybėms narėms yra sunku pasinaudoti struktūriniais fondais skirtais mokslo tyriamajam darbui plėtoti. Kokių konkrečių rekomendacijų galėtumėte pateikti Europos komisijai, kad ši imtųsi padėti toms valstybėms narėjams, kurios turi pagerinti savo šio pobūdžio infrastruktūrą? Ačiū. Bedanke mich, kollege Lamberts. Kolega Lamberts, prašau. Aš tikiuosi, kad jūs suprantate prancūziškai ir klystu. Pana Šenkel, prancūziškai kalbėti man ar galiu? Na, pabandysiu angliškai ir pakomentuosiu. Ir paminėjote keletą sričių, į kurias jūs sutelkėte savo veiklą. Todėl jums užduoda klausimus, kodėl jūs nepasirinkėte kitų sričių. O kai minėjote iššūkius, tai e, paminėjote senstančią visuomenę. Vienintelis aspektas, kiek e, tai gali būti susijęs su sveikata, tai yra maisto sauga. Tačiau, e, kalbant apie mūsų visuomenių tvarumą, tai gyventojų senėjimas yra vienas iš svarbiausių aspektų. E, jūs minėjote atvirą ir konkurencingą ekonomiką. Ir pagrindinis klausimas, kuris, kurį norėčiau Jums užduoti, koks yra pagrindinis ekonomikos tikslas - aukti ar teikti e, savo visuomenių nariams e, tinkamas sąlygas, kadangi kai kalbame apie socialinę e, sanglaudą arba e, gerovę, tai manau, e, tai yra svarbiau negu augimas kaip po toks, nes e, turite ir norite būti konkurencingais ne vien tik tai tam, kad būtumėte konkurencingais, bet ir norite e, pasiekti tam tikrų rezultatų būdami konkurencingais. E, nuo šios kadencijos pradžios porą pavyzdžių pastebėjau e, Europos centrinėme banke ir komisijoje. Daugumoje e, sričių, tame tarp ir ekonomikoje, yra dominuojanti minties mokykla. E, jeigu kažkas gali būti unikalus, tai būtent yra jūsų jungtinis tyrimų centras. Nes jeigu jūs kalbate apie pasirinkimo galimybės, tai tokių turi būti keletas. Todėl klausimas yra, ką jūs kaip jungtinis tyrimų centras darote, kad užtikrintumėte, kad į savo institutus priimtumėte mokslinius bendradarbius, kurie atstovauja skirtingas mąstymo mokyklas. E, Dabar mes suvokiame savo planetos ribotumą ir klimato kaita yra viena iš problemų. Tačiau e, ekonomika kaip atskiras sritis reikalauja specifinės mąstysenos. Ir ar jūs darote ką nors, kad pritrauktumėte tokius specialistus, kurie masto būtent tokiomis kategorijomis. Žinoma, turint galvoje tas rytis, iš kurios jūs atėjote, tai yra brandolinė energetika, tai turime pagalvoti apie energetikos politikos pasirinkimo galimybės. Brandolinė diskusija vyksta neretai remiantis ne faktais, o ideologija. Ir žinoma, žalieji taip pat nėra tam atsparus. Ir aš neklausiu jūsų, ar jūs esate už brandolinę energetiką. Tačiau čia svarbiausia yra faktai. E, tiekimo saugumas, e, atliekų tvarkymas e, ir taip toliau. Galbūt jūs pasakytumėte, kad kadangi jūs esate iš brandolinės energetikos ryties, jūs galite būti šališki. E, tačiau tai yra vienintelis būdas ir tokia mano būtų išvada, kad tai būtų vienintelis būdas reabilituoti politiką, e, remiantis e, ir priimti sprendimus, remiantis faktais. Ir kad visi specialistai turi remtis faktais. Tai vat tokia buvo pagrindinė mano mintis. Dėkuoju. Ponas Odį. Merci, uh, Labai ačiū pirmininkė, ačiū generaliniai direktoriai už tai, kad dar kartą atvyko su parlamentu mėgsti ryšių. Parlamentas dabar galingesnis tapo po Lisabonos sutarties. Uh, Ir aš dar norėčiau, kad jūs dar kartą paaiškintumėte, kaip e, valdžia pasiskirsto e, tame bendrame mokslinių tyrimų centre. Ar tai yra vyriausybinė organizacija, ar bendrijos kažkokia tai organizacija, ar viršuje, virš jūsų yra dar valdytojų taryba, e, kuri vadovauja profesorius Alpin, Mes supratome, ką jūs siūlote, metodą kūrimosi supratome, tačiau kas viską valdo, kas turi tą politinę galę tarp komisaro, e, valdytoj, valdytojų tarybos e, ir parlamento bei Europos komisijos. 2020 metų strategija įtraukta jūsų vizija, dabar mes bandome pasiekti politinį konsensusą, remdamiesi tokia mintimi, kad turime labiau į bendryjų lygmenį pastatyti mokslo tyrimai į darbą Europos Sąjungoje. Kaip E, tiksliau, kai mes uždavėme klausimą komisarui, komisariai per klausimus, ar e, valstybės narės sutiktų pakilėti viską į Europinį lygmenį, kaip manote, kokį vaidmenį čia atliktų mokslo tyriamasis darbas ir kaip padaryti taip, kad tas, moks, kad tas centras, kad tas mokslo, cent, mokslo tyriamasis darbas labiau būtų europizuotas? Muchas gracias, presidente. Muy brevemente. Ačiū. Pirmininkė, kalbėsiu trumpai. Norėčiau panui Šenkel padėkoti, kuris yra e, mokslo tyrimojo darbo centro direktorius ir taip pat norėčiau padėkoti už naują strategiją centro numatytą 10-20 metams. E, realistiška, puikiai pateikta strategija ir strategija ši atsižvelgia į visą darbą, kuris šiandieną patikimas centrui. Darbas yra labai svarbus, šiandieną mes komitete galėjome tai konstatuoti. Pavyzdžiui, darbas su IPTS, tai yra vienas iš didžiausių e, prioritetų, kuriais rėmėsi pirmininkaudama Ispanija, apie tai išnekėjome Savilijoje, bet norėčiau dar pakomentuoti kampos pasisakymą su kai kuriais kolegomis. Šnekėjau ir mus neramina tai, kad Europos institucijose netaip yra eksploatuojami centro rezultatai, kaip turėtų būti. Labai ačiū, kad organizavote šią parodą, kurią atidarysime netrukus. Tačiau, pana Šenkel, mes manome, kad CCR šiaip jau nelabai žinomas, jos darbas nelabai žinomas to e, mokslinio jungtinio tyrimų centro. Nepakankamai reklamuojatės ir nepakankamai jūsų darbo pasinaudoja Europos institucijos. Aš suprantu, kad tai reikalauja papildomų pastangų ir mes ir toliau turime mm, dėtis e, daug, e, dėti pastangų, kad aktyviau bendradarbiautumėm. Pirmininkas, kolega Lamberts, norėtų antrą klausimą užduoti. Aš norėčiau, išklausęs Lambertsą, norėčiau antrą klausimą užduoti. Jūs kalbėjote apie klimato saugą, apie CO2. Ar atsižvelgiate į mokslininkų nuomonės, kurios, kurios yra prieš, priešingos? Ar visa tai atspindima? Ar mokslininkai dirba ir tokiais klausimais? Ar tiesiog. E, e, ar tiesiog laikomasi tos dominuojančios pozicijos? Ja, ganz, ganz herzlichen Dank. Uh, thank you very much. I'm... Labai ačiū. Pirmiausia, dėkoju Jums už visus uh, komentarus. Uh, aš tikrai dėkoju savo e, darbuotojų vardu, e, kurie tikrai džiaugiasi jūsų tokiais e, konkrečiais siūlymais ir pastabomis. Dabar atsakymas į klausimą dėl rodiklių padedančių į, įvertinti mūsų organizacijos veiklos rezultatus. Mes gana neblogai galime išmatuoti mokslinio darbo rezultatus nes yra ir moksliniai straipsniai, ir įvairūs moksliniai rodikliai. Tačiau nepamirškite, kad tai yra tik tai rodikliai, nes mokslinių rezultatų e, paprastai neišmatuosi. Tačiau tai, ką mes galime padaryti, Ir aš paprašiau savo darbuotojų man padėti, tai yra politiniai darbo rezultatai. Kaip mes galime įvertinti e, mokslinės techninės paramos kiekį ir kokybę politiniams sprendimams. E, kiek, pavyzdžiui, techninių priedų esame parengę ar techninių dokumentų esame parengę turime užtikrinti, kad Europoje būtų taikomas vienas metodas genetiškai modifikuotų organizmų nustatymui. E, ir tai yra milžiniškas darbas sutelkti visas Europos laboratorijas, kad būtų diskutuojama ir atrinktas vienas genetiškai modifikuotų organizmų nustatymo būdas. Mes to siekiame ir aš tikrai pasinaudosiu jūsų patarimu, nes kol kas dar nėra, nesame radę įtikinamo sprendimo. Na, o dėl lankstumo aš tikiuosi, kad jūs supratote mane e, teisingai. Ko aš noriu, tai neneigiamo lankstumo įdarbinimo, specialistų įdarbinimo srityje, bet mes siekiame įdarbinti tokios kompetencijos mokslininkus, kurios mums reikia savo užduotims įgyvendinti. įgyvendinti. Ir mūsų konkursai priimant į darbą specialistus yra labai specifiniai. E, mokslininkai yra įdarbinami kaip pareigūnai, ES institucijų pareigūnai. Ir tokiu būdu mes siekiame įdarbinti būtent tuos specialistus, kurių reikia mums mūsų veikloje. Ir aš neturiu galvoje tos nei, to neigiamo lankstumo, o, o tą lankstumą, kuris e, leidžia mums įdarbinti mums reikalingus talentus. Na, o dabar dėl 15 procentų pajamų. E, prieš ketverius metus parlame e, parlamente pristatinėjau septintąją pagrindų programą. Aš e, sakiau, kad tai nesukūrė mums jokių problemų, tačiau būtina mums suteikti kitokią misiją. Jūs negalite iš mūsų reikalauti prieštaraujančių dalykų, mes negalime e, tuo pačiu metu uždirbti pinigų. Mes teikiame skaičius bet, kokiu, bet kokios srities E, bet galbūt e, reikalauti galimybių užsidirbti e, savo lėšas. Ir galiu Jums pasakyti, kad nėra, nėra jokios politikos rėmimo organizacijos jokioje valstybėje narėje, kuri galėtų pati uždirbti lėšas. Aš esu įsitikinęs, kad papildomų lėšų uždirbimas nėra blogai. Ir jeigu mes teiksime paslaugas tose srityse, kur, kurias mes išmanome ir nebus interesų konflikto, tai viskas puiku. Tačiau E, kai kurios valstybės narės pasisako prieš tai, e, kadangi parama politiniams sprendimams reiškia mūsų politinį nepriklausomumą, politinę nepriklausomybę, nes priešingų atveju uždirbdami rinkoje pinigus e, mes atsidursime interesų konflikte. pono Enčių klausimas dėl infrastruktūrų naujose valstybėse narėse. Mes jų negalime iš savo biudžeto finansuoti, net jeigu to norėtume, bet negalime. Tai nėra mūsų misija. Tačiau ką mes padarėme? Mes nemažai paramos suteikėme naujoms valstybėms narėms e, per struktūrinius fondus ir padėjome kolegoms tikrai nustatyti, e, ką reikia nuveikti E, kad naujose valstybėse narėse ir valstybėse kandidatėse sukurti reikiamą infrastruktūrą. Rumunijos viename universitete prieš keletą metų lankiausi ir mačiau, kad jų naudojama į įrangą yra maždaug tokia įranga, kaip aš prieš 40 metų naudojau ir netgi ta įranga prieš 40 metų, kai aš savo diplominį rašiau, buvo geresnė. Todėl mes e, galime tik tai remti kitus kolegas e, komisijoje, kurie savo ruoštų galėtų remti infrastruktūros plėtą naujose narėse. E, taip. Ponas Lamberts klausė dėl e, visuomeninio intereso dėl visuomenės senėjimo problemos. E, Deja, e, mes šioje srityje neturime pakankamai kompetencijos, kai kurios valstybės narės yra toliau pažengę šioje srityje, nei mes esame. O dėl jūsų pastabos susijusios su atvira ekonomika, mes manome, kad mes turėtume remti ES saugimo strategiją 20, e, numatytą iki 20 metų. Tačiau yra daug aspektų. Mes nesame politinius sprendimus priimanti institucija. Ir aš visuomet kartoju savo darbuotojams, mes neturėtume e, prisijimti ne mums skirtų uždavinių mes esame mokslininkai ir vadovaujame savo organizacijoje Elgesio kodeksu. Mes dirbdami savo darbą du kartus turime patikrinti, ar nesivadovaujame kažkokiais tai e, įsitikinimais. Kiekvieną kartą stengiamės remtis kaip galima labiau faktais ir patikriname skirtingus argumentus. Mes klausomės, ką sako specialistai ir kokie yra faktai, kokia yra esmė besislėpinti už tų faktų. Todėl stengiamės atsižvelgti į skirtingų mokslininkų skirtingas nuomonės. Ir dėje dažnai tas netikrumas yra labai didelis, tačiau stengiamės kaip galima būti e, e, sažiningesni visų nuomonių ir pažiūrų atžvilgių. Mano paties patirtis yra iš vienos srities, todėl mums reikia daug kitų uh, sričių specialistų, uh, kad galėtume už, uh, e, užtikrintai teikti tvirtas pasirinkimo galimybės priimant politinius sprendimus. Dar vienas ko, kolega klausė dėl e, mūsų valdymo. Tai norėčiau pasakyti, kad e, patarėjų e, valdyba buvo sukurta iš valstybių narių atstovų komisijos sprendimų prieš 15 metų. Ir mes turime gauti žalę šviesą iš komisijos E, ne vienas e, sprendimas, e, ne, svarbus sprendimas nepriimamas nepasitarus su konsultaciniu organu. Ir kiek aš žinau, yra tik tai du ar trys tiesioginiai e, kanalai, kurie, dėl kurių buvo priimti sprendimai. Dėl Europos tyrimų sričių aš čia galėčiau užsameu e, pristatyti. Rytoj e, ponas Kvin susitinka su Europos mokslinių tyrimų valdyba ir būtent tiksliai šiuo e, klausimu bus sutelktas pagrindinis e, rydienos susitikimo darbo atvarkės dėmesys. Bus e, keičiamasi idėjomis, tame tarpe ir su komisija, ką galima nuveikti. Jie tikrai yra pateikę toli siekiančių pasiūlymų ir kaip mes galime pasiekti e, e, daugiau kritinės masės, daugiau europinės dimensijos. E, Europos Sąjungoje. Būtent tai, mum, to mums ir reikia, norint konkuruoti su jungtinėmis valstijomis ir jas bejantis. Jūsų klausimas, e, ponios Madurel e, klausimas buvo dėl mūsų matomumo. Mes tikrai gerai žinomi esame Europos komisijoje, tačiau valstybėse narėse e, nesame pakankamai žinomi ir dirbame daug. Tačiau tie, kurie mus žino, tai yra e, žmonės dirbantis ministerijose, suinteresuotose ministerijose, tačiau tie, kurie galėtų gauti daugiausiai naudos iš mūsų, e, pavyzdžiui, žem, iš žemės ūkio sektoriaus subjektai, tai galbūt jie nepakankamai žino. Ir dauguma mūsų darbo rezultatų yra mokslinis, techninis darbas skirtas e, e, padėti įvairiems e, subjektams. Ir dėja, šis mūsų darbas, darbo rezultatas nėra pakankamai gerai žinomas suinteresuotų subjektų tarpe. Ir mes, e, jūs esate visiškai teisi, mes stengiamės, kad žinomumas padidėtų. Mes e, visuomet stengiamės atsižvelgti skirtingas nuomonės tame tarpe ir genetikos inžinerijos, genų inžinerijos srityje ir klimato kaitos srityje. Ir visą laiką turime stengtis išvelgti esmę ir dirbti stengdamiesi užbėgti įvykiams už akių, analizuojant galimas, galimus pavojus. Dėkuoju. Dėkuoju. Kolega Lapert, ar noriu tarti žodį? E, dar žodis dėl jūsų atsakymų. Dėl to, kaip jūs sakėte, kad rezultatams mokslinio tyrimų įtakos neturėtų asmeniniai įsitikinimai ir nuomonės. Kaip jūs galite, norėjau paklausti, būti tikras, kad jūs uh, įdarbinate labai įvairius žmonės iš labai skirtingų sričių. Jūs esate ekonomistas. Ekonomikos srityje 90 procentų ekonomistų baigia tas pačias mokyklas, tas ekonominio neoklasicizmo teoriją atstovaujančias mokyklas. Ką jūs darote, kad pritrauktumėte iš kitokių horizontų žmonių? Kad tie žmonės bus tikrai iš įvairių horizontų, kad problemas jie matytų iš įvairių kampų. Tiek noriu paklausti. Dėkoju. I mean, what, what is... Ką mes darome? Mes jį pirmiausia siekime mokslinės kokybės ir patirties. Aš nedalyvauju pokalbiuose, kai priimami darbą ekonomistai. Tiesiog mes tengiamės sudaryti tokią komisiją, kuri būtų kompetentinga apžvelgti to žmogaus patirtį, nuveiktą mokslinę veiklą mes galime kreiptis į mūsų jau dirbančius žmonės. Mes galime pakviesti ir iš išorės žmonių. Tačiau, ko mes nedarome, tai yra tai, mes nežiūrime, kokiai politiniai partijai tie žmonės priklauso. To tai tikrai nedarom. Vienintelis kriterijus yra mokslinė kompetencija. Įrodyta mokslinė kompetencija tam tikroje srityje. Tai yra vienintelis mūsų reikalavimas Taip, apidome žmonės, priimdami jas į laisvas darbo vietas. Tengiamės tai daryti kuo geriau. Tiek galiu pasakyti. Tikiuosi, kad tai atsako jūsų klausimą. Dėkoju generaliniam direktoriui, ponui Šenkel, po pusvalandžio atidarysime parodą. Jeigu negalėsite ateiti į atidarimą, žinokite, kad ta paroda dar kurį laiką čia bus. Aš prašom visus susirinkti